ką piliečiams, valstybėms, įmonėms E, duos šis e, reglamentas, kalbant apie teisinį saugumą ir atsekamumą. Tačiau e, norėčiau pasakyti, kad visą laiką dirbau labai skaidriai, tiesiogiai kontaktavau su kolegomis, su Europos komisija bei kolegomis. Kolegų daug buvo beje. Mes labai aktyviai dirbame siekdami kompromisinio susitarimo ir tikimės, kad mes labai greitai turėsime gautinį rezultatą ir galėsime pati, pasiek, pabrėžti Nagojos protokolo rezultatus. Dėkoju visiems entuziastingai nusiteikusiems ir teigiamai nusiteikusiems kolegoms ir norėčiau priminti, kad šitas instrumentas teisiškai yra labai svarbus, kadangi tokiu būdu mes sprendžiame, kaip e, apsaugoti bio įvairovę e, ir mes neturime šio tarptautinio projekto palaidoti vardan kažkokių tai e, sektorinių projektų. Labai ačiū pranešėjai. Tęsime toliau. Dabar pasisakys šešėliniai pranešėjai. Visų pirma, kolegė Gutierės Kortinės. Norėčiau pasakyti štai, kad Pirmiausia, mes labai dirbome, dėjome didelės pastangas ir labai dažnai mes e, tiesiog labai e, su kolegės idėjomis, e, labai, labai su, jas aptarinėjome, labai aktyviai diskutavome. Tačiau mane trikdo šitas dokumentas. Kodėl? Todėl, kad tai yra toks dokumentas, kuris nepasiekia mūsų laiku kol kas e, dar nėra apibriešta, kas yra teisėta ir kas nėra teisėta. E, reikėtų visą tai apspręsti, kalbama apie teisės, apie bioįvairovę, tačiau kol kas nėra tos bioįvairovės katalogas sudarytas, e, kokios tas rūšys turėtų būti įtrauktos. Tai yra naujas klausimas ir e, aišku kyla didžiulis neaiškumas, teisinis nesaugumas ir dėl to e, aš esu susirūpinusi, nes e, galima paskelbti nelegaliu kažką tai, kas yra iš, iš esmės legalu. Dėl to aš esu mažiau ambicingai nusiteikusi negu žalieji, aš turiu pasakyti, kad reikia teisinio E, saugumo. Bevelyčiau e, stumtis į priekį lėčiau, e, tačiau tarptautiniu mastu reikėtų viską labai gerai sustiguoti, o ne būti Europos, Europai vienišų karių laukia. Taigi aš manau, kad gali būti neteis, neteisybė, sakykime, vietiniai gyventojai, čia buviai. Aš visada E, vietinių gyventojų teises labai gindavau, tačiau šitas dokumentas nėra susijęs su e, e, vietinių žmonių teisėmis. Taip pat negalima nieko pasakyti teigiamo apie jų nuosavybės teisės. Dažnai atsitinka taip, kad jie nieko negali padaryti dėl savo nuosavybės ir dabar yra kuriama didžiulė biurokratija, kurią jie visai nepasirengia. Tam, kad būtų teisės E, reikia, kad tos teisės būtų įrašytos į teisyną. Valstybė turi saugoti tas teisės, o daugelis vietinių gyventojų neturi tokių teisių. Tad tokiu dokumentu reikėtų bandyti tokius dalykus spręsti. Ir, e, ir be to mes dar praleidome kai kurios dalykus. Sakykime, mes pasisakome už fondo sukūrimą. Tiksliau, mes ne norime, kad būtų sukurtas tas fondas. Ir nes, nes nebūtinai tuo fondu naudosis tie, kuriems to reikėtų. Ir dar vienas dalykas, kuris mane trikdo. Yra numatytas kompromisas, kur e, yra apibriešta, kas yra neteisėta. Kol dar nėra galutinai parengtas teisės aktas, e, tai mane trikdo. E, Kaip galima sakyti, kad tas ar tas dalykas yra neteisėtas, jeigu teisės aktas nėra iki galo apibrieštas? E, reikėtų pasižiūrėti, kad, kad būtų sukurtas moksliškai pagrystas katalogas, e, kuriame būtų išdėstinta viskas apie genetinius išteklius, kad būtų išdėstyti visi tinkami techniniai argumentai. Taigi reikia eiti lėčiau, tačiau e, ant tvirto pagrindo ir užtikrintai reikia eiti. Ir dar viena tema, kurią norėčiau paliesti. Uh, Man atrodo, kad nereikėtų kompromiso ir reikėtų palikti tuos pakeitimus tokius, kokie buvo pateikti, nes jeigu kompromisas nebus e, tas, tai tada iš tų pakeitimų daugelio esmė dings. Norėčiau priminti, kas atsitiko vakar. Uh, Vakar, pavyzdžiui, buvo e, daromas, e, buvo diskutuojami dalykai kai kurie ir man nepatinka, kai pirmojo svarstymo metu yra viskas nu, nu, nutariama. Reikėtų vis tik tais nustatyti, kad būtų tas antras svarstymas. Tuo tarpu e, visuomenėje dažnai atsitinka taip, kad jie nenori to antro svarstymo. Aš nesutinku su tuo Aš e, norėčiau susitikti su savo frakcijos nariais, nes yra iš jų pateiktų pakeitimų ir tuos pakeitimus turėtumėm išbraukti, jeigu bus pasiekta kompromisu. O tai tada iškreiptų visą esmę. Like dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjai. Tikrai e, pranešimas nėra paprastas, norėčiau atkreipti dėmesį į keletą dalykų susijusių su kompromisais. Pranešėja pateikė kompromisinį tekstą, aš daugumą, su daugumą dalykų sutinku. Taip pat e, e, reikia mums sutarti dėl apibrieščių. E, aš pritariu ankstyviem patikrinimam, kaip kad buvo pasiūlyta pranešėjos dėl kompromisų. Taip pat e, pritariu Europos Sąjungos pasidalymo fondui, nors manau, kad tai E, gali turėti sunkumų e, svarstant ES biudžetą. Tas fondo įsteigimas tikrai gali būti komplikuotas, tačiau manau, kad pati idėja yra gera ir ją reikėtų paremti. Taip pat e, pritariu apibrieštims, kurios pateiktos dėl nelegaliai gautų genetinių išteklių. Tuos, tas apibrieštis pateikė kiti mano kolegos. Aš manau tačiau, kad kai kurios e, apibrieštys e, dėl tyrimų, e, testavimo, tyrimų dalies ir taip toliau. Dėl to aš nepritariu, nemanau, kad jos turėtų būti išbrauktos. Nebūtinai tai yra savaime suprantama. Ir jeigu norėtume e, perkelti visą tai nacionalinių lygmenių, tai nereikia to įtraukti į ES teisyną. Dėl EPP siūlyto katalogo, tai aš ne visai pritarčiau, nes tai neturėtų patekti į šį reglamentą, tai e, kalbam apie apskritai naują teisės aktą, apskritai norėčiau, kad būtų kuo labiau laikoma sinagojos protokolo, kad nebūtų pateikta daug naujų dalykų. Mes turim užtikrinti, kad galime įdėkti viską, kas yra siūloma. Mums nereikia kažkokių naujų slengščių, naujų matų. Mums reikia tiesiog uh, sukurti rinką, kuri galėtų veikti ES valstybės. Dėkoju, ponas Pok. Pone Liota, dėkoju, pone pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui atlikusiam puikų darbą. Mes be kita ko dirbome vyraujant supratimo dvasiai. Pranešėjas reikšmingai pagerino pradinį siūlymą, tad norėčiau paremti šį pakeitimą. Visai yra pakeitimų pakeitė kiti kolegos, kurie irgi yra nukreipti gerą linkmę. Ir pritariu pranešėjai, kai jis sako, kad reikia iškoti kompromisų E, kad neliktume su per nelik didelių skaičių pakeitimų ir tiesiog neišsibarstytume juose. Kai dėl komisijos siūlymo. Savininkai turėtų turėti galimybę gauti atlygį tačiau jau vyko surašymas daugelio dalykų ir svarbu atsižvelgti tai, kas nebuvo tinkamai surašyta. Iš čia gali kilti vairių neteisybių, tad džiaugiuosi, kad pranešėja yra pasiryžusi šį aspektą pagerinti. Visą tai be abejo svarbu, nes svarbu užtikrinti ne tik prieigą prie genetinių išteklių, svarbu sudaryti galimybę jais naudotis pagal nustatytą iš ankstinį bendrą susitarimą. Aš manau, kad tai yra geriausias būdas remtis Nagojos dvasia. Aš ne visai situaciją vertinu tuos dalykus taip pat, kaip mūsų kolegė iš APP kai kuriais aspektais. Manau, kad botanikos sodai, parkai, muziejai e, turi, ar tiksliau veikia pagal nustatytą reguliavimą tam tikrą. Ir manyčiau, kad šį klausimą svarbu sustiprinti, sustiprinti tai, kas angliškai vadinama due diligence. reikėtų, kad rastume sprendimą e, ir dėl tokių kai kurių tradicinių situacijų. susijusių su genetiniais ištekliais. Kai dėl naudos E, dalymosi. Be abejo, svarbu yra atsižvelgti ir į tradicinių žinių vaidmenį. Galėtume numatyti tam tikrą formulę, kurios būdu būtų galima susitarti iš anksto, kad būtų galima e, suteikti reikiamą atlygį suinteresuotiems asmenims, kad nenukentėtų čia buviai ar e, ten gyvenantis žmonės būtent pagal 2010 metų sustarimą ir turėtume veikti toliau. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Perėsime prie kitų kalbėtojų. Pone Kles, Grostet ir Okoniai kalbės kolegės. Dėkoju. Krista Klas. Jeigu uh, atidžiai klausiausi tos diskusijos, tai galiu pasakyti tik vieną. Išsakėme visą eilę pageidavimų ir lūkesčių, bet daug kas egzistuoja ir čia dviračio išrasti turbūt nebepavyks. Komisija pateikė savo siūlymus, jų tikslas yra užtikrinti sąžiningą naudos dalyjimasi ir prieigą prie genetinių išteklių. Svarbu yra tai, kad būtų išlaikyta bioįvairovė, tačiau tuo pat metu bioįvairovė privalu turėti galimybę naudotis, nes mes turime kalbėti ne tik apie bioįvairovės sterilų kokį nors saugojimą. Ir e, neturime drausti naudoti genetinių išteklių. Naudotojams negalime kurti kažkokių kliūčių. buvo pasiekta tam tikros pažangos, tai reikėtų jos nuneikti. Žinome, kad ta mokslinė pažanga egzistuoja, buvo pagerintas kai kurių e, kultūrų rentabilumas. Kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, turėtume išvengti, primesti jiems per nelygrėmėzišką sistemą, kad jiems administracinė našta netaptų labai sunki. Ūkininkams taip pat neturėtų būti keliama jokių grėsmių. Kaip apibriežti, kas yra naudotojas tų genetinių išteklių. Tas, tas apibrėžimas turi būti patikslintas ir turi būti absoliučiai aiškus. Ūkininkas kuris naudoja tam tikrą sėklą savo ūkiją, neturi patirti nepatogumų dėl mūsų priimto teksto. Ketvirtas straipsnis yra labai svarbus ir turbūt tinkamai taikomas. Ūkininkas turi atitikti tam tikras realijas. jeigu nori būti tokiu laikomas. Ir mes turėtume vengti, kaip jūs kopėte, lygrėmėsdiškos sistemos, kad nebūtų niekam daroma kliūčių. Ponė Grostet, dėkoju, ponė pirmininkė. Pritariu tam, ką sakė kolegė Krista Kles. Iš tikrųjų, jeigu viena vertus privalome saugoti bioįvairovę, jos turtą, įvairias molekulės kylančias iš to bioįvairovės. Tai turime pasakyti, kad dar turime daug ką išmokti, turime sąžiningai dalintis gaunamą naudą ir turime užtikrinti kuo platesnį prieigą prie genetinių ištiklių. Tačiau taip pat reikalinga nustatyti labai aiškias taisyklės, kad naudojimasis genetiniais ištikliais vyktų geriausiomis sąlygomis ir esant visapusiam juridiniam saugumui. Visą tai reikalinga tam, kad galėtume užtikrinti genetinių ištiklių ilgamžiškumą. Aišku, būtina kovoti su biopiratavimu, nes tai yra nauja grėsmė ištekliams ateityje. Siekia didesnio teisinio saugumo turime pasižiūrėti, kad mūsų priimti sprendimai nebūtų taikomi atgalinė tvarka, nes labai svarbu uh, užtikrinti procedūrų aiškumą mažoms ir vidutinėms įmonėms ir kitiems suinteresuotėms asmenims, būtina užtikrinti tinkamą produktų atsekamumą ir tinkamai naudotis visą genetinių išteklių grandinę. Europos komisija galėtų parengti praktinį vadovą tam, kad būtų aiškus visi etapai, visos, viso proceso etapai. Taip pat reikėtų apibriežti ir išaiškinti, koks bus, e, kokios taisyklės bus taikomos vadinėsiams baziniams produktams, prie kurių galima turėti laisvą prieigą. Tie produktai neturėtų patekti į dokumento taikymo sritį. Tačiau Gaston Franco ir kai kurie kolegos yra pateikę to, būdžių, to pobūdžio pakeitimą. Aš manau, kad čia reikalingas didesnis pasiklimas. Ačiū. Aš labai trumpai, pirmininkė, nes uh, kolegos nurodė kai kurios elementus, kuriuos, pateik, kuriuos buvau pateikusi. Pirmiausia, ačiū Sanrin Belie už tai, kad puikiai atliko savo darbą. E, dvi labai svarbios temos, kurias norėčiau paliesti. Pirmiausia, tai yra suspaprastinimas ir teksto aiškumas. Ir ypatingai prieinamumas vartotojams, skaitytojams. Labai svarbu, kad mes to siektume už tai, kad tai yra tokie dalykai, kurie dažnai mums prikaišiojami, taip kad supaprastinkime, nesupapra... E, supaprastinkime visas procedūras ir supaprastinkime tą formą, kurią pateiksime tekstus savo teritorijose. Tai pirma. Antra, e, tai, kas yra susijęs su Krista. E, besikeičiančių vartotojų aspektas. Jie patenka e, po tomis nuostatomis. Norėčiau paaiškinti, ką turiu gal konkrečiai omenyje. Nuostatos logiškos, kartais jas galima kitaip interpretuoti žemės ūkio srityje, ypatingai kalbant apie sėklas. E, sukuriant kažkokią tai augalų rūšį, e, selekcininkai naudojasi genetiniais ištekliais ir tada jie gali e, ir turi naudotis tuo reglamentu, kuris čia yra siūlomas. Tačiau yra labai svarbu, kad tos prievolės, kurios tenka, kalbant apie, genetinių, kalbant apie genetinius išteklius, e, būtų taikomos ir tada, kai jau e, nėra originalios tos, e, tos e, genetinio išteklio formos, bet kai jinai kažkur tai būna įterpta. E, tai yra 40 pakeitimas, kurį aš pateikiau, ir Kristos 39 pakeitimas. Jie labai artimi vienas kitam, tiesiog aš norėčiau pakl... E, paprašyti šešėlinių pranešėjų ir pranešėjos tas nuostatas išanalizuoti ir pabandyti išaiškinti, kaip svarbu, kad tos nuostatos, kurios yra nustatytos vartotojams pagal Nagojos susitarimus, neturėtų e, e, net, neturėtų, e, turėtų būti taikomos ir selekcijoms ir neturėtų būti taikomos selekcijoms kažkokiu tai išimčių. First of all, I'd like to Dėkoju. Visų pirma, norėčiau e, padėkoti pranešėjai už atliktą darbą dėl e, visą dokumentą, dėl kurio galėsime balsuoti komitete. Taip pat norėčiau padėkoti šešėliniam pranešėjum už tai, kad jis noriai padėjo rasti kompromisą, padėjo atliekant darbą šiame komitete. Aš labai e, džiaugiuosi nuomonę, kuria buvo pasiekta bio įvairovės srityje. Aš taip pat e, e, džiaugiuosi nuostatomis, kurios reglamentuoja kitokį egzistuojančios medžiagos naudojimą ateityje. mums piliečiams tai yra labai svarbu, tai labai svarbu mūsų ateičiai. Kodėl taip yra? Todėl, kad dabar turim vis daugiau ir daugiau teisių, kompanijos įgyja vis daugiau teisių ir Todėl šis dokumentas tarsi subalansuoja, kaip bus galima naudotis tomis teisėmis, neperžengiant savo galių. Ir e, bus nustatyta, kad tai, kas buvo atrasta, tuo bus galima naudotis. Tai yra toksai subalansuojantis teisės aktas, kuris reglamentuoja, kaip bus e, elgiamasi daroma ateityje. Labai dar kartą dėkoju už atliktą darbą ir tikiu, kad visi didžiuosimės šiuo dokumentu. Dėkoju. Dabar žodis suteikiamas komisijai. Kas iš komisijos atstovų norėtų pasiskaityti? O atsiprašau, dar žodžio prašo pono Zyber. Manau, kad aš jau buvau įtrauktas į sąrašą, labai džiaugiuosi, kad galim pasikalbėti šią temą. Tačiau norėčiau dar atkreipti dėmesį į teisinį pagrindą. Jis yra įtrauktas e, į Nagojos protokolą ir mums reikia papildomų dar priemonių. E, mes kuriam papildomą pridėtinę vertę. Ir nauji teisės aktai kurie bu, galėtų būti įdėkti, tai juos sudėtinga yra reglamentuoti ir valdyti, įgyvendinti. Labai e, svarbu apie tai kalbėti, tai yra daugia šalius susitarimas ir mums tikrai reikia e, peržiūrėti dar teisinį pagrindą, reikia pasižiūrėti, kokios problemos pavyzdžiui, praktinės ar techninės galėtų kilti. Turime būti atsargus ir neturėtume viršyti savo galių. Dėkoju. Dabar žodis teikiamas ponui šaliai iš komisijos. Dėkoju, ponė pirmininkė, už suteiktą teisę pasisakyti, pakomentuoti jau išsakytas mintis. Visų pirma, džiaugiuosi, kad Europos parlamentas skiria pakankamai laiko ir dėmesio šiam klausimui. Manau, kad tai yra labai svarbu tiek e, europiniu, tiek pasauliniu mastu. Labai svarbu tinkamai naudoti bio įvairovę. Komisija iš pradžių siūlė tas priemonės, kurios yra svarbios ir turi būti įgyvendinamos ir įdėktos ES lygmenių atsižvelgiant į Nagojos protokolą. Kel, keli aspektai yra labai svarbus, tai yra pertekliniai teisės aktai, tai tos rytis yra paliek, paliktos nacionalinių parlamentų, nacionalinių valstybių kompetencijoms. Kitas dalykas, o, Nogojos protokolas kuris e, leidžia. There is the issue of uh, user compliance measures and that. O Kitas dalykas tai yra vartotojų teisės ir vartotojų ir priemonės užtikrinančios teisę tinkamai naudotis ištekliais vartotojams. Džiaugiuosi, kad uh, nariai pasisako už Nagojos protokolo nuostatas ir kad jas reikėtų įgyvendinti ES lygmenių. Manau, kad todėl reikia pasvarstyti ir peržiūrėti e, tuos e, dalykus, kurie apima daugiau negu Nagojos protokolas. Ir labai atsargiai reikėtų imtis kažkokių papildomų iniciatyvų. Mes komisija tikrai e, e, nemanom, kad reikėtų išskirti kažkokius, e, kažkokias atskiras vartotojų grupės, atleidžiant ar, ar jom netaikant e, šio reglamento nuostatų tam e, tikroms grupėms tai iš tikrųjų nepadarom jom jokios paslaugos, tiesiog sakom, kad pačios tos grupės turės atlikti tyrimą ir įvertinti, ar gali naudotis tais genetiniais ištekliais ar ne. Bet kokiu atveju, kai žiūrimi ketvirto straipsnio nuostatas, tai jie turi pateikti faktus ir ataskaitas apie genetinius išteklius, kai uh, tinkamas vartotojas turėtų saugiai naudotis genetiniais ištekliais. Jeigu jie nuspręs, kad tie ištekliai nėra įtraukti į teisės aktus, tai jam reikės būti labai atsargiams e, teikiant naujus produktus į rinką. Taip pat e, manom, kad jeigu dabartinio protokolo apriepties išplėtimas mums suteiktų papildomų iššūkių ir problemų. ES vartotojams bus sunku teisiškai ir legaliai naudotis ištekliais. Mes neturim pernelyg apriboti naudojimosi ištekliais. Europos Sąjungos e, mintys buvo išsakytos derinant ir teikiant, teikiant mintis ir sutariant dėl bendro dokumento, kuris bus įgyvendinamas. Mes taip pat nusiteikę gana skeptiškai dėl draudimų Todėl nemanom, kad reikia apibrėžti nelegalumą. Ta due diligence išsamaus patikrinimo sistema jau veikia ir verslas pats gali patikrinti ir įvertinti, e, ar jie naudoja tuos išteklius nepažeisdami protokolo. Ar atitinka visas sąlygas, kurios buvo nurodytos protokole. Mūsų nuomonė, mes turėtume atsargiai vertinti ir aiškinti nuostatas, kurios susijusios su ketvirtu ir aštuntu Nagojos protokolų straipsniais, kaip jau sakiau. Kaip minėjau, išimtys turėtų būti sumažintos iki absoliutaus minimumo. nors nebuvo aiškiai išsakyta narių pranešimuose. Aš taip pat norėčiau paminėti, kad mes turim naudotis priemonėm, kurios e, paminėtos mūsų reglamentuose. E, mes, neturėt, mes turėtume e, dalintis geriausią praktiką ir tikrai nepamiršti mažų ir vidutinių bendrovių. Mes turim užtikrinti, kad ir tos bendrovės galėtų, kad jos gautų priemonės ir galėtų atitikti reikalavimus. Taigi šios minėtos priemonės leistų daugeliui ES vartotojų naudotis genetiniais ištekliais teisingai, sąžiningai ir efektyviai. Manom, kad e, tos papildomos priemonės nes, nesukels jokios papildomos naštos, kaip tik atvirkščiai jos padarys, jos duos daug naudos ir ES vartotojai e, naudos, naudosis bio, bio įvairovė ir genetiniais ištekliais tinkamai. Taigi tiek. Dėkoju. Ich habe eine Nachfrage. Dėkoju, ponu Šaly. Kolega Gerbrandi turi klausimą papildomą. Dėkoju. Norėčiau pakomentuoti dėl pakeitimų. Turiu klausimą, kuris yra susijęs su viena iš jūsų pastabų. Kai kurie pakeitimai, jūs sakėte, yra nukreipti prieš Nagojos protokolą. Mano klausimas būtų toks. Kas galėtų atsitikti teisiškai, jeigu mes prisim, primtume tokį tekstą, kuris teisiškai žiūri būtų nukreiptas prieš Nagojos protokolą? Ką tai reikštų? Ar galėtų atsitikti taip, kad įvyks kažkoks teisinis persiekimas, kurį vykdys, pavyzdžiui, kokios nors nevyriausybinės organizacijos arba CBD. Paaiškinkite, prašom, kokiu pasiekmių galima būtų iš to sulaukti. Bitte? Prašau, atsakykite. Dėkoju. Protokolas numato tam tikras taisyklės, pagal kurias Nogolos protokolo dalyviams yra suteikiama galimybė naudotis e, genet gamtiniais ištekliais. Ir šalis protokolą turi suverenę teisę pačios apibriežti, kaip e, vartotojai galės turėti prieigą prie genetinių išteklių. Ir ta prieiga, kaip pasakė mūsų darybininkai, bus pagrista tuo, ar yra E, pasitikima vartotojų, ar ta šalis, kur jis veikia, yra gyventinius Nagojos protokolo nuostatas. Ir taip pat nusikrinama, ar sąlygos yra visos e, tos, kurios reikalingos Nagojos protokolo nuostatų gyvendinimui. Jeigu pirmiausia, bus tikrinama, ar įgyvendinos vartotojo um, atitikimo reikalavimams taisyklės. E, čia bus apimamo ir mokslo tyrėjai, ir panašus vienetai, kuriems reikalinga prieika prie genetinių išteklių. Gal artimiausio ateityje teisinių veiksmų ir nebus imtasi prieš Europos Sąjungą pagal Nagojos protokolą. Tačiau negalime atmesti tos galimybės, kad ateityje galime būti laikomi tais, kurie netitinka Nagojos protokolo reikalavimu ir galime atsidurti tokioj padėtyje, kad laiky, kad remintis 14, 15, 17 ar kitais straipsniais būsime laikomi tais, kurie nesilaiko įsipareigojimų. Ir gali atsitikti taip, kad galime patekti į teismą kaip tas e, asm, kaip juridinis asmuo ir vienetas, kuris neįgyvendino Nagojos protokolo reikalavimų. Dėkoju. Ačiū. Na, iš tikrųjų, tuomet gali kilti problemų dėl dėl prieigos prie genetinių išteklių, ar ne, pranešėja. Dėkoju, pirmininkė, labai trumpai. Ačiū visiems kolegoms už įneštą indėlį, taip pat norėčiau pasakyti kolegoms, kad pritariu jų mintims. Aš pritariu tam, kad teisinis pagrindas yra Nagojos protokolas. Aš girdėjau raginimų toliau neiti, tačiau aš norėčiau kreiptis į Jūs ir pasakyti, kad mažiau, arčiau nereikėtų nueiti negu Nagojos protokolas ir kaip pasiūl, pat, pasakė komisija, tai tikrai duotų kontraproduktyvių rezultatų, kadangi mes tarptautiniu mastu taptume mažiau patikimais kitų akimi žiūrint. Ir e, kitos valstybės galbūt mažiau e, konvenciją patik, pasitikėtų. Mm, mm. Nes yra ir tokių nuomonių, naud, kurios nenumatytos naudotis genetiniais ištekliais. E, norėčiau, kad nebūtų tokių įspūdžių, e, toks įspūdis nesusidarytų, kad mes sudarome kažkokį tai e, juridinį nesaugumą ir komisija labai aiškiai dėl to pasisakė. Kai kurie kolegos e, irgi išreiškė tam tikrą nerimą. Aš norėčiau pasakyti, kad e, mes dirbame toliau, pabandysime tą nerimą išsklaidyti. Aš ir toliau norėčiau pasakyti, kad kompromiso siekiu. Ir dabar dėl tų terminų yra tam tikrų reikalavimų, dėl to reikia ieškoti kompromisų. Čia atsakau poniai e, Gutierės kolegijai. E, reikia, kad mes turėtumėm laiko, kad galėtumėm priimti antro svarstymo metu, tačiau norėčiau priminti, kad e, kitos, kita šalių konferencija vyks 2014 m. rudenį ir jeigu norime sėsti prie darybos stalo dėl e, Nagojos protokolo įgyvendinimo, tai reikia tą reglamentą ir priimti, ir patvirtinti, ir ratifikuoti. E, norėčiau pasakyti tai, ką jau pakart, ką jau sakiau, jau 18 valstybių ratifikavo protokolą. Mums e, buvo taip pat pasakyta, kad 33 valstybės iki pabaigos, e, iki pabaigos e, metų ratifikuos, 53 valstybės jau bus ratifikavusios protokolą, o 50 reikia, kad jisai galėtų. Norėčiau kolegoms, kolegų dėmesį atkreipti į tai, kad jeigu mes neįsime prie to, kad reglamentas būtų kaip galima greičiau priimtas ir ratifikuotas, tai rizikuojame ne atsisėsti kartu su kitais prie dėrybų stalo ir to, proto, to, to protokolu nepasinaudoti tarptautiniu mastu. Pirmininkas, ačiū kolegė. Galutinė data, iki kurios galime pateikti pakeitimus, yra 24 gegužės. Mes balsuosime 4 Liepos komitete, o plenarinėme posėdėje, kada balsuosime, kol kas nežinome. Tai yra birželio 24 balsų. Mm, tikiuosi, kad kolegos ir toliau taip gausiai dalyvaus, kolego, gausiau dalyvaus, ateis ir kolegos iš kitų komiteto, komitetų. E, dar labai nemažai liko, kas nuveikti dėl šio protokolo. Dabar pereiname prie ponorosi mm, pranešimo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti mano bendradarbėms, vyriausia Marie Tyler, kurie, kuri dalyvavo rašant šį tekstą. Pone Rivasi taip pat prisidėjo prie teksto parengimo. E, buvo surinktas darbo sustikimas e, rengiant šį dokumentą ir kolegės prisidėjo. Tema buvo iš tikrųjų labai sudėtinga, sunki. Ji liečia mus visus, nes dėl rimtesnių ar netokių rimtų priežasčių nutinka taip, kad atsidūrėm ligoninėje, o kai ten atsidūrėme, turėm būti tikri, kad esame sveikoje vietoje, saugioje vietoje, iš kur išeisim pasveikę. Šiandien dėja tai būna ne visada. Aišku, yra tokių valstybių, kur paciento teisės vertinamos rimčiau, kitur netaip rimtai, tačiau valstybių narių viduje atskiruose regionuose ir ligoninėse situacija yra labai skirtinga. Tačiau duomenys yra keliantis susirūpinimą. 37 tūkstančiai ES piliečių miršta kasmet nuo infekcijų, kurias, kuriomis užtikrečia ligoninėje 5 procentai žmonių užtikrečia ligoninėje. Ir čia mes kalbame ne šiaip apie kokius nors asmenys, kurie patyrė operaciją, kurių būklė buvo labai silpna dėl patirtos operacijos. 5 procentai yra šiaip vidutinių pacientų skaičius. Tai gali būti ir tie žmonės, kurie atėjo, pavyzdžiui, kokiam nors patikrinimui ir ligonė užsuko dienai 4 milijonai. E, europiečių yra paliečiami tos problemos kasmet 37 tūkstančiai miršta dėl infekcijų, kuriomis susikrečia ligoninėse. Tad taryba parengė gairias, kurios be abejo yra labai svarbios Bet mums atrodo net labai keista tai, jog yra sakoma, kad dauguma infekcijų, kad dauguma infekcijų užsikryčiama dėl to, kad e, gydytojai ar slaugytojos nepasikeičia piršnių ar nesiplauna rankų. Bet šiaip tai yra absurdas. Užtektų būti truputėlį dėmesingesniems. Ir to pakaktų, jo lab, kad tai būtų ta priemonė, kuri nieko nekainuoja. Be abejo, reikia nuolatos mokyti medicinos personalą ir teikti informaciją pacientui. Tai yra du labai svarbus aspektai. Pacientas, kuris e, užsikrečia infekciją, dėl to, kad personalas elgesi klaidingai, E, nukenčia be abejo, kartais sterilizavimo taisyklės yra pernelyg senos, nepritaikytos, kartais pasirenkiamos pernelyg invazinės priemonės. Tačiau kartais ir pacientai padaro klaidų. Nes paciento elgesys kartais būna keliantis riziką jam pačiam. Ne tik ligoninėje, bet ir jau grįžus namie. Taigi būtina informuoti pacientus ir mokyti medicinos personalą. Pacientas privalo žinoti, kad jeigu jis užsikrečia ligoninėje, kuo nors, jis turi teisę būti tinkamai gydomas. Tačiau jis privalo žinoti, kad išėjęs iš ligoninės. Jeigu gali gydytis pats, tai turi tą daryti, o jeigu ne, jis turi žinoti, kad ateis pas į namus slaugytoje tiek, kiek reikės, nes tai yra tas žmogus, pavyzdžiui, kuris galbūt patyrė operaciją ir yra pakankamai silpnas, nukentėjęs nuo infekcijos. Taigi, to užburto rato kartais ligoninė infekcija, vėl ligoninė galima išvengti tiesiog laikantis atsargumo priemonių. Ligoninės personalas dažnai patiria stresą, kadangi darbo krūvis yra didžiulis medicinos personalas neturi motivacijos dirbti kitaip ir atsitinka, kai padaroma klaidų. Kartais nekreipiama dėmesio į higieną ar į kitus svarbius aspektus. Kągi norėčiau pasiūlyti? Ogi numatyti galimybę keistis geriausią praktiką tarp valstybių narių institucijų, tarp kontrolės centrų. E, Būtina mokyti personalą, informuoti pacientus ir e, stengtis taupyti sveikatos biudžetą bei bendradarbiauti kiek įmanoma su infekcinių lygų centru tam, kad būtų galima sumažinti infekcinių lygų skaičių atvejų skaičių. Visos valstybės narės, kaip jau sakiau, ne vietu, nu, visose valstybės narėse situacija nėra vienoda. Tai yra tas klausimas, kuris domina daugelį žmonių, aš jums kalbėjau apie 4000 žmonių, kurie nukenčia nuo infekcijų. Ir manau, kad iš tikrųjų tai yra tas klausimas, kuris nusipelno mūsų visapusio dėmesio. Turime galvoti apie pacientų saugumą, sudaryti jiems geriausias sąlygas ir turime pacientams sukurti geriausias sąlygas, nes jie iš tikrųjų turi teisę patekti į saugę vietą, jeigu susirga ir turi teisę išeiti iš jos pasveikę. Mes su šešėliniais pranešėjais aptarėme visą eilę pakeitimų Žinome, kad pradinį tekstą keisti galimybės yra ribotos. Šešėriniai pranešė, aišku, pateiks pakeitimų, dėl jų jau šiek tiek diskutavome, tačiau norėčiau pasakyti, kad tai nėra kažkokia tema, kuri rūpi ne visiems, ši tema svarbi visiems piliečiams. Ačiū ponui Rosi, sako pirmininkas, o dabar išklausysime frakcijų šešėlinius pranešėjus. Pone Zomer, EPP vardu, prašau. Dėkoju. Pirmininkė, vis pirma norėčiau padėkoti už ataskaitą ir už tai, kad kreipia dėmesį į tokią svarbę sritį. Visų pirma, tokių infekcijų gydimas, pranešėjas daug apie tai pasakė, manau, kad ši tema labai svarbi, ją reikia paminėti, ji labai svarbi, todėl kad viena e, ketvirtoji visų žmonių, kurie gydosi, e, yra infekuojami 30 septynios mirtys pastaruoju metu Vokietijoje ši problema mm, labai aktuali. 20 procentų visų pacientų yra infekuojami gydymo įstaigose. Taigi tikrai valstybės narės galėtų pasikeisti informaciją, keistis, kaip galima padidinti prevenciją ir prevencinės priemonės, kokias taikyti. Uh, Mums reikia tikrai užtikrinti skaidrumą. E, mes turim užtikrinti, kad e, žmog... pavyzdžiui, e, labai dažnai žmogus ant kampo turi kepiklėlę ir jeigu ten perbėga stalviršių kokias krusdėlė, tai visi labai greitai išgirsta Bet apie tai, kad žmonės infekuojami ligoninėse dažnai yra niekam nepasakojama, tai yra tiesiog nuslepiama. Taigi pacientams turėtų būti suteikiama informacija, jų šeimos nariams turėtų ši informacija būti suteikiama. Mes e, turime atsižvelgti į demografinę plėtrą Europoje. Žmonės sensta ir senesni. E, žmonės labai dažnai gydomi daugybę skirtingų vaistų vienu metu. Jiems jie tikrai susirga dar ir nuo to, kad vartoja tiek daug vaistų. Vokietijoje buvo atliktas tyrimas, kuris parodė, kad 5 procentai pacientų susirga dėl dėl šalutinio vartojamų vaistų poveikio. Manau, kad tai labai svarbi tema, ją reikėtų aptarti, tam reikėtų kreipti daugiau dėmesio. Tikrai nereikėtų uh, išrašyti tiek daug skirtingų vaistų, arba žmonėm reikėtų paaiškinti, galimo, kokie galimi šalutiniai poveikiai, jeigu jie vartos tok daug skirtingų vaistų. Ir tą informaciją reikia uh, pateikti pacientams tiesiogiai. Taip pat reikėtų pakalbėti dar apie receptinius vaistus. Kartais išrašomi receptiniai vaistai nuo lygos, nuo kurios jie neturėtų būti vartojami. Arba, pavyzdžiui, tokie vaistai išrašomi vaikams, nors taip neturėtų būti daroma. Pavyzdžiui, vaistai, kurie e, skirti gydyti augliams, kartais išrašomi e, gydant kraujagyslių lygas ar, ar epilepsiją. Ar vaistai nuo epilepsijos išrašomi tiem, kuriem, kurie serga migrena. Taigi, tuomet e, pacientai susiduria su rimtais šalutiniais poveikiais, bet gydytojai apie tai pacientų neinformuoja pacientai labai dažnai susiduria su tokia tarsi teisinė situacija, nes vadovaujantis e, taisyklėmis negalima e, išrašyti tokių vaistų, tačiau kartais medikai tuos vaistus išrašo, nes tai yra pigiau, nors to daryti tikrai negalima pacientų sveikatai kyla rimtas pavojus vartojant tokius vaistus. Dar kitas dalykas ir paskutinis, kurį norėčiau pasakyti, tai yra Europos kompensavimo sistema už pacientams padarytą žalą. Aš nemanau, kad mm, sveikatos, problemų, e, sveikatos programų finansavimas ES mastu e, yra tinkamas dalykas. Reikia, čia kalbam apie, apie teisinius su vartotojai susijusius klausimus, nėra kažkokio bendro e, harmonizuoto teisės akto. Europoje yra daug skirtingų sistemų, mes neturim vienos kompensavimo sistemos ir nemanau, kad tai gali būti pasiekiama. Todėl šiuo klausimu reikėtų tikrai pakeitimų. Ir aš jau pateikiau tikrai ne vieną pakeitimą, stengdamasi pagerinti šią, šį pranešimą. Dėkuoju. Dabar e, ponas Šarlamazė. Mane Šaldemozė. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai už puikų pranešimą. Mes jaučiame, kad tikrai siekėte kažkokiu konkrečiu rezultatu konkrečioje srityje. Mes visi galime susirgti, šiandieną pacientų yra labai nemažai, kurie užsikrečia įvairiomis infekcijomis ir, ir visiškai beprasmiškai užsikrečia. Aš norėčiau dar keletą papildomų argumentų išsakyti darbui su šiuo klausimu, nes būtent šiomis dienomis pacientų mobilumo e, direktyvos įsigaliojimas jau baigėsi ir dabar reikėtų, e, pacientai dabar galės pasirinkti, kur gali gydytis, kai jie gali pasirinkti, e, jie aišku žiūrės visų pirma saugumo ir apie tą saugumą reikėtų juos visų pirma informuoti. Labai e, aktyviai gali būti naudojamas skaidrumas, kad būtent pacientai jaustųsi saugesni apsisaugodami nuo įvairių infekcijų. Aš darbo grupėje dėja dalyvauti pati negalėjau, tačiau e, E, tačiau e, girdėjau, kas ten vyko, dėl to pateikiau kai kurių pakeitimų. Manau, kad e, toks pakeitimas dar labiau sukonkretintų ir padarytų geresnių tokį pranešimą. Sakykime, kalbant apie saugę chirurgiją, reikėtų sudaryti atitinkamą sąrašą nacionalinį ir laikytis pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų. Taip pat reikėtų uh, laikytis asmeninės hygienos taisyklių pacientui, o personalui reikėtų laikytis e, patalpų hygienos taisyklių. Tuos duomenys reikėtų e, surinkti, o kai tie duomenys bus jau turimi, reikėtų aktyviai jais naudotis. Dar kai kurie kolegos sakė, jog labai būtin, e, jog būtina, kad pacientai bei jų artimieji pasirūpintų patys saugumu, rūpintųsi patys saugumu. E, aišku, pacientai į saugumą žiūri kiek kitaip negu juos gydantis personalas. E, be to reikėtų nepamiršti ir antibiotikų klausimų. Žinau, kad kalbama yra apie pacientus, tačiau uh, E, kalbant apie infekcijas, juk e, antibiotikų klausimas irgi labai svarbus. Reikėtų pažymėti tokį dalyką, kad e, kadangi labai daug antibiotikų yra naudojama, atsiranda jiems atsparumas jiems. Aš, su, aš sutinku su pane Sommer dėl off-label. Aš labai dažnai girdėjau kalbant apie tai, kad e, yra pasitelkiama gydimui vaistai, kurie nebūtinai skirti tos konkrečios lygos gydimui. Sakykime, Danijoje buvo vartojamas tam tikras vaistas, E, išprovokuoti gimdymui. Tuo tarpu tas vaistas visai net tais tikslais buvo sukurtas. Ir jeigu dabar jau e, naudosime vaistus kažkokiais tai kitais tikslais, negu jie buvo sukurti, tai pacientą reikia apie tai informuoti. Reikia, kad, informuot, kad pacientas žinotų, kokia rizika gali kilti. E, Ir aš tikiu, kad mums pavyks pasiekti susitarimą tarp visų frakcijų, mes turėsime puikų e, pranešimą, ES gali dalyvauti šiame darbe. Manau, kad ES reikėtų geriau rinkti duomenis ir tuos duomenis geriau standartizuoti. Dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjai. Dėkoju. Pane Lepaž kalbės, o po to pane Taila. Ačiū, pirmininkė. Aš paskaitysiu Rebekos Taylor e, pastabas. Deja, jie šiandien pati dalyvauti negali, kadangi jį dalyvauja e, teisės e, komitete ir dėl tabako kalbą. Will... Norėčiau padėkoti Rosi už tokią puikiai parengtą ataskaitą. Iš tikrųjų buvo palyginti indikatoriai susiję su pacientų sveikata. Ir juo, jiems reikėtų pritarti tikrai raginam valstybės nares E, nurodyti, kas yra atsakingas rūpinantis pacientas, pacientais ir užtikrinti, kad pacientai nebūtų užkrėsti. Mums reikia pateikti paaiškinimą, kuris, e, nuro, kuriame būtų nurodyta, kas e, nutiko konkrečiam pacientui ir kas galėtų prisijimti kaltę reikėtų užtikrinti puikiai veikiantį mechanizmą, kuris būtų taikomas pranešant apie pacientų užkretimą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į 221 ir 35 straipsnius kur kalbama apie duomenų bazę, kurioje kaupiama informacija apie pacientų užkrėtimą. Duomenys turėtų būti saugomi ir tokios duomenų bazės įsteigimas turėtų būti ilgalaikis tikslas. 37 straipsnis reikia priimti harmonizacijos priemonę ES lygmenių. Ir apie tai dar reikėtų uh, kad pranešėja pateiktų papildomų komentarų šią temą. Dėl, dėl, taip pat reikėtų atkreipti dėmesį organizacijas, kurios susijusios su infekcijų prevencija. Dėkoju dar kartą už puikų pranešimą. Dakas. Dėkuoju, kolegė Jena Kudakis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad visur Europoje yra sakoma, kai iškyla problemos, e, na, reikia jas spręsti. Ir manyčiau, kad dabar Europoje čia tinka labai plačiai vartojamas žodis iššūkiai. Tai yra problemos. Noriu pasveikinti pranešėją už atliktą darbą. Pritariu daugeliui pono Rosi pareikštų dalykų, ypač dėl pacientų saugos ir būtinybės užkirsti kelią E, pacientų užkretimų, nukentėję turi sulaukti reikiamus pagalbos. Jungtinėje karalystėje e, jau yra pažengta toli, siekiant užkirsti kelią infekcijoms e, ligoninėse. Taip pat yra taikoma nulinės tolerancijos politika pacientai neturi būti užkrečiami gydimo įstaigose. Manau, kad geriausios praktikos kleidimas ES lygmenių būtų labai puikus dalykas. Kalbant apie pranešimų projektą 23, 23 e, dalyje yra sakoma, jog prevencija ir kontrolė e, yra kiekvieno atsakomybė. Visiškai sutinku su tuo. Tačiau norėčiau pasakyti kolegom šiame komitete, juk reikėtų neprimesti per nelyg. Nereikėtų teikti per nelyg griežtų informacijų dėl vaistų prirašymo arba ten primesti kažkokių nuostatų, per nelyg griežtų nuostatų. Valstybės narės turi turėti galimybę pačios spręsti, dėl to dauguma valstybių narių turi papildomas nacionalinės politikas mūsų aptariamoje srityje. Manau, kad vienas iš iššūkių, su kuriuo susidūrė ponas Rosi yra tas, kad mūsų sveikatos sistemos yra labai skirtingos valstybėse narėse. Pritariu jūsų nuostatoms dėl pacientų informavimo. Yra daug žmonių sudarančius tokiu atveju, kad tiesiog iš ligoninės bėga žmonės, sužinoja, kad ligoninė yra viena ar kita paplitus infekcija. Tai ir ką daryti tokiu atveju? Aš manau, kad būtina pasinaudoti tą galimybę teikti savos iniciatyvos pranešimą ir pasakyti valstybėms narėms, kad būtina e, tam tikras sveikatos išlaidas e, kreipti e, šiai problemai spręsti, kaip apie tai yra pasakyta 20. E, 7, 37 ir 18 straipsniuose. Manyčiau, kad valstybės narės turėtų turėti protingas sistemas, kurios tuo pat metu būtų ir efektyviai veikiančios. Džiaugsiuosi, turėtume galimybę dirbti kartu su ponu Rosi ir padėti jam atremti šį iššūkį. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Dabar suteiksiu žodį mūsų kolegiai Okonį, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pasisakysiu kolegės Fransuos Grostet vardu. Nepaprašė manęs perskaityti štai ką. Jei atrodo, jog yra būtina į pranešimą įtraukti rekomendaciją susijusią su atsparumu antibiotikams. Fransuas Grostet mano, kad tai yra viena iš tų vadinamųjų tylių epidemijų. Daugelį ES valstybių antibiotikų vartojimas vėl auga. Taip yra ir, pavyzdžiui, Prancūzijoje. Daugeliu atveju antibiotikų vartojimas yra nereikalingas. Būtina pasakyti yra štai, kad virusinės lygos yra uh, tas dalykas, nuo kurio dažniausiai prirašomi antibiotikai. Labai gaila, kad taip yra, jo lab, kad esamų medžiagų galimybė mažėja. Nuo 103, metų, e, nuo 103 iki 84 nukrito per 10 metų tų turimų medžiagų skaičius. Būtina atlikti mokslinius tyrimus, kad būtų rasti nauji antibiotikai, sako François Grostet, būtina, kad būtų atrandami nauji um, antibiotikai, kad būtų galima kovoti su patogeninėmis infekcijomis, kurias pripažįsta ir pasaulio sveikatos organizacija, tai kelia rimtą pavojų visuomenės sveikatai. François Grostet mano, kad vaistų agentūra turėtų renktis ir kuo greičiau sudaryti patogeninių veiksnių sąrašą, dėl kurių gali kilti e, labai pavojingos ar net mirtinos infekcijos, kurios gali kelti didžiulį pavojų visuomenės sveikatai. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. Dabar žodis komisijos atstovams. Pas mus lankosi Sanko generalinė direktorė ponė Astori. Dėkoju ponė pirmininkė ir dėkoju ponui Rossi, kuris ėmėsi iniciatyvos, nes o, žmonių sveikata ir, yra labai svarbus ir prioritetinis klausimas. Ar įsivaizduojat, kad jeigu patenkat į ligoninę, tai yra 5 ar 10 procentų rizika, kad grįšit e, iš ligoninės užsikrėtęs infekciją. Mes parengėm ataskaitą ir išvadose e, teigiama e, panašus dalykai kaip ir parlamento ataskaitoje. Mes pritarėme minčiai, kad, kad pacientai turėtų būti šviečiami ir mokomi, taip pat turėtų būti mokomi ir ligonių, ligoninių darbuotojai, ligoninių personalai. Mes turim būti geriau informuoti, kad galėtume žinoti, kokia yra situacija sveikatos priežiūros institucijose. ES valstybės turėtų dalintis gerąją praktiką. Mes taip pat galvojam, kad reikia parengti gaires, kurios reglamentuotų pacientų sveikatą ir saugą. Kitais metais e, bus, bus prašoma pirmininkaujančių valstybių e, įtraukti šį klausimą į darbotvarkių, į darbotvarkės. Sveikatos ministrai Dublinę taip pat nurodė, kad mums reikia bendrų gairių. Taigi tokios yra išvados, dėkoju dar kartelį. Mes toliau tęsime darbą šiuo klausimu. Dar noriu paminėti, kad tai labai e, svarbu dabar dėl antimikrobinio atsparumo. Mes jau turim parengę veiksmų planą, dirbam kartu E, su atitinkom valdžios institucijom, pavyzdžiui, veterinarijos rytyje. Bendras veiksmų planas nurodo, kas yra atsakingi partneriai. Dėkoju uždėmesi. Ponas pirmininkas ir dabar ponui Rosi suteikiamas žodis. Dėkoju, pirmininkė. Man labai malonu pasakyti, ir konstatuoti tiksliau, kad e, mano tekstu yra labai visi susidomėję. Ačiū kolegoms už bendradarbiavimą bei už e, komisijai uždėmesį, kurį skiria šiam darbui. Iš tiesų labai didelę problemą kelia atsparumas um, antibiotikams, yra naujų uh, infekcijų, kurių dabar mūsų turimais antibiotikais išgydyti neįmanoma. Kartais e, antibiotikų išrašoma per daug. Atsitinka dar ir taip, kad pacientai neteisingai vartoja tuos antibiotikus. Ir tai yra tokie dalykai, kuriuos galima lengvai išspręsti, neinvestuojant papildomų lėšų. Sakykime, jūs e, parvykstate namo, E, iš ligoninės po dviejų, trijų dienų su savo vaistais jūs puikiai e, jaučiatės ir e, jaučiatės galbūt netgi geriau su kitais vaistais negu su antibiotikais, nes juos reikia vartoti trumpiau, 3-4 dienas, o ne 10 dienų. Bet jūsų organizme yra sukūriamas pasipriešinimas ir jeigu, sakykime, tą pačią infekciją tą pačią infekciją gaunate. Jeigu prieš tai būnate vartojęs antibiotikus, gali išsiugdyti atsparumas. Mikrobų atsparumas tiems antibiotikams. Vokietijoje, sakykime, tokį dalyką labai sprendžiama efektyviai. E, pone Grostet, jūs visiškai teisi. Iš tiesų reikia uh, labai didelį dėmesį skirti antibiotikams ir jų keliamams problemams, o kalbant apie generinius vaistus, taip pat e, teisus ponas, e, ponė, tai teisi ponė Jana Kudakis. Visiškai pritariu tam, kad reikia kreipti didesnį dėmesį į tas ligoninės, kuriuose problemų kyla daugiau negu kitose, nes jeigu taip nedarysime, tai ir, kit, ir, tai ir toliau tai bus. Sakykime, turinė yra tokia viena ligoninė. E, kyla didžiulė legioneliozės problema, nes e, per sena vamzdžių sistema e, vandentiekio ir šimtai pacientų grįžo iš ligoninės turėdami legioneliozę. Aišku, viskas pateko į laikraščius ir, ir ta problema buvo išspręsta. Jeigu mūsų tikslas yra ginti pacientą, na, tai aš manau, kad taip ir yra. Taigi mūsų tikslas yra nulinė tolerancija klaidoms. ligoninėms pasirinkti, ką priimti į darbą negalime, tačiau valstybėms narėms galime rekomenduoti pacientų sveikatos labui nemažinti sveikatai skiriamų biudžeto lėšų. E, visiems labai ačiū, ačiū tiems, kurie paminėjo Europos indikatorius, kad ir pone Šaldemosi E, ji paminėjo pacientų mobilumo, judumo klausimus. Šiandien italas nebūtinai gydosi Italijoje. Jis turi galimybę judėti po visą Europos Sąjungą. Juo labiau, kad e, procedūros yra visur standartizuotos arba bent jau siekiama tą padaryti e, sistem, ir kuo labiau tai bus padaryta, kuo labiau galima sistemas palyginti tarpusavyje, tuo bus geriau. Taip pat e, sutinku su pane Lepaž. E, reikėtų atkreipti dėmesį į tuos žmonės, kurie važinėja po Europą ir atkreipti dėmesį į tokius dalykus kaip kalbos klausimai, duomenų bankai galima duomenų bankuose rasti duomenis, sakykime, ar pacientas X alergiškas ar, vienai ar kitai medžiagai. Jeigu aš esu gydytojas ir nori su manimi bendrauti pacientas X, aš paimu jo duomenis, e, sužinau, kad jis yra ar, ar tai kažkokiems antibiotikams ar kitiems vaistams alergiškas ir e, aišku, tai yra privatus duomenys, reikėtų e, E, žiūrėti, kaip tinkamai juos apsaugoti. Bet kita vertus, labai gerai, kad pacientai turi judumo galimybę ir jeigu kažkokios dėl vienos ar kitos mm, priežasties negali gydytis vienoje vietoje, tai galės važiuoti į kitą ir tikrai nenumirs. Kolegos man labai nemažai įdomių minčių išsakė. valstybių narių galima paprašyti nustatyti sąlygas pacientų kompensavimui, e, pacientų kompensacijoms išmokėti. Ko gero, europiniu būdu to padaryti kol kas neįmanoma. Aišku, labai gaila, tačiau e, kompensacijų klausimas piliečiams labai rūpi. Ačiū ponui Rosi. Iki 27 birželio 12 valandos reikėtų pateikti pakeitimus, o Envi komitete 18 birželio balsuosime, kol kas nenumatytas balsavimas plenarinė posėdėje, o dabar 18 darbo tvarkės klausimas - maisto krizė, sukčiavimas maisto tiekimo grandinėje ir jos kontrolė. Ehm, Ačiū. Visi. Žino, kokios yra šio iniciatyvos savos pranešimo priežastis. Tai buvo tos arklienos skandalas, bet tai nebuvo vienintelis sukčiavimas maisto grandinėje. Jau jau yra pasitaikę ir prieš keletą metų. Tačiau man atrodo, kad iš tikrųjų Mes turime kalbėti čia ne tik apie mėsą, matėme per pastarosius keletą metų, kad druska buvo naudojam, druska, kuri turėtų būti keliams barstyti, buvo parduodama pirkėjams maisto reikmėms. Matėme, kad lygiai taip pat e, ne ekologinės prekės buvo pažymėtos kaip ekologinės ir parduodamos kaip tokios. Kiaušinių problema vėlgi. Taigi, Iš tikrųjų, sukčiavimas maisto grantį yra problema. Prieš keletą dienų buvo klausimai surenkti šią temą ir viena iš svarbiausių temų buvo štai, kur iš tikrųjų atėjo laikas tokį pranešimą parengti. Mes netaip kaip Amerika neturime aiškaus apibrėžimo, kas yra sukčiavimas maisto grandinėje. Visi nutokia, kas tai yra, bet aiškaus teisinio apibrėžimo nėra. Aš manau, kad svarbu, kad apibrėžimas apimtų keletą dalykų pirmiausia. E, tai turi apimti tą faktą, kad sukčiavimas buvo tyčinis ir kad su, tai buvo daroma su tikslu gauti naudą, finansinę naudą arba kokią kitokią naudą. E, žodžiu, sukčiavimu e, tai laikoma tada, kai daroma tyčia su tikslu gauti naudos. E, sukčiavimas kelia be abejo pavojų visuomenės sveikatai ir saugumui. Ir tam būtina užkirsti kelią. Kaip atsitinka, kai žmonės nebepasitikė tuo maistu, kuris parduodamas, kai jie jo nebeperka, tada irgi iškyla didžiausių problemų. Tai būtent dėl to prie šios temos reikia apsistoti šiek tiek plačiau. Atlikti tyrimai rodo, kad maisto sauga niekada neužtikrinta taip gerai kaip dabar, tačiau iš, paaiškėjus tiems skandalams žmonės nebepasitikė maisto etiketėmis, jie um, nebepasitikė pačia maisto grandinė. Tad klausimas turėtų būti toks, kaip parengti teisinės taisyklės, kurios užtikrintų maisto saugumą. Maisto saugumas apima daugybę aspektų. Būtina turėti tokias taisyklės, kurios būtų pirmiausiai susijusios su maisto žymėjimo etiketėmis ir pakuotėmis pagal taisyklės, e, mes žinome, kad etiketėje neturi būti klaidinančios informacijos. E, bet ar to užtenka? Neužtenka išspręsti tik šį iššūkį. Aš manau, kad mes turime užtikrinti, kad taisyklės turi būti pakeistos taip, kad maisto sukčiavimas būtų aiškiai apibrieštas, kas tai yra, tuomet galėsime efektyviau su tuo kovoti. Mes Turime pasižiūrėti, kokios taisyklės egzistuoja, kokias dar reikia numatyti. Iki šiol šių problemų labiau neskelbėme, būtent tik rizikos analizė. Būtina išsiaiškinti, kaip e, identifikuoti tas įmonės, kurias reikia tikrinti, pavyzdžiui, maisto sektoriuje. Galite e, aplankyti skerdyklą ir pasižiūrėti skerdenas besisukančias ratuku ten pakabintas. E, Tačiau gali atsitikti taip, kad tos reikiamos kontrolės ir nebus atlikta. Gali atsitikti ir taip, kad jūs aplankysite skerdyklą, bet, pavyzdžiui, neturėsite jokio kontakto su prekiautoju. Ir žmonės ne visada žino apie tą kilčią riziką. Būtina, kad visos struktūros e, bendradarbiautų labai sklandžiai. E, maisto Pasaulio maisto organizacija identifikavo tas problemas ir svarbiausia, kad maisto produktai turėtų savotišką pasą, jeigu taip galima žinoti. Ir tuomet galima nustatyti, koks maistas kur juda ir, ir kokiame etape kur patenka. Lygiai taip buvo atsektas ir tas arklienos atvejis. Taigi, Mums reikalingas bendradarbiavimas tarp valstybių narių Europos Sąjungo, tai yra labai svarbu. Jeigu pasiž... prisimintume Airijos skandalą, trys įmonės e, buvo paminėtos, buvo galima e, pasakyti, kad tos įmonės buvo įsikūrusios Airijoje, jų būsnė ten buvo, tai ir tuo būdu buvo galima surinkti reikiamą informaciją, tačiau tos įmonės veikia ne tik Airijoje, maistas pateko iš Airijos ir kitur. Tad manyčiau, kad komisija įdėktų perspėjimo sistemą, kuri atrodo egzistuoja, tačiau kad ji būtų dar labiau išplėtota ir pritaikyta sukčiavimo maisto grandinėje atvejams. Tad turime įdėkti tą tokią perspėjimo sistemą, kuri apimtų daugiau informacijos. O iškilus Kriziai be abejo informaciją reikia perduoti labai greitai, tad mums reikia turėti reikiamus gebėjimus informacijai perduoti, atlikti analizę ir padaryti išvadas, bet pritaikyti sankcijas, jeigu tokių prireiktų. Be abejo, turime elgtis atsargiai, nes tai yra nacionalinės kompetencijos rytis, tačiau turime jau Airijos pavyzdį. Jeigu Airija galėtų išspręsti tos senos kompanijos atvejį, kurį veikia Airijoje, tai viskas būtų buvę paprasčiau. Būtų buvę galima imtis kažkokių teisinių veiksmų prieš tą įmonę. Tik 30 tūkstančių eurų siekia maksimali bauda už tokio sukčiavimo atvejį. Jeigu pasižiūrėtumėte, kiek siekia pelnas už tą pagamintą maistą, tai pamatytume, kad jis siekia 55 tūkstančius eurų. Tad štai, turime žvelgti plačiau ir numatyti proporcingas sankcijas. Dabar prekiautojų registracija, pardavėjų registracija. Tai yra labai svarbus dalykas, nes labai svarbu pasižiūrėti, kokie pardavėjai maisto produktus pakuoja iš naujo, kaip, kas juos parduoda, kaip ir panašiai. Labai trumpai. Šio pranešimo tikslas buvo štai koks. Pasinaudosiu kolegų E, indėlių ir pasistengsiu išsiaiškinti, kokios problemos egzistuoja, kaip galėtume suformuluoti apibrėžimą dėl to, kas yra maisto, e, kas yra sukčiavimas maisto grandinėje ir svarbu, kad galėtume padaryti išvadas iš tų pamokų, kurias teko išmokti. Aš norėjau dar pasakyti, jog atsispindės pranešime tie dalykai, apie kuriuos aš čia kalbėjau. Tačiau, aišku, labai įdomu ir tai, ką pasakys ir kiti kolegos. iš vyksiu atostogų, bet manau, kad dar bus galima informaciją gauti iki tol ir iki Liepos mėnesio pabaigos bus baigtas tas pranešimas, o rugsėje galėsime jį sėkmingai svarstyti. Norėčiau užgirsti, ką jūs norėtumėte matyti šiame pranešime. Dėkuoju, pirmininkas. Ačiū. Pone Deloš. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai, o taip pat veterinarijos tarnybai, kuriai, kuris, e, kurios daro labai daug, e, atlieka labai didžiulį darbą ir kuris leido beje tą e, klaidą aptikti. Uh, Tai nėra kažkokia individuali problema e, su ta ar, arkliena. Tai yra kolektyvinė klaida. Aš suprantu, e, popierėje, sakykime, tikra tiesa, kad mes turime pačius geriausius pasaulyje įstatymus. Tai čia tik tais tik popierėje. O realiai mes tos kontrolės kai kurios galime išvengti. Mes turime uh, E, mums tenka atsakomybė, e, kaip informuoti, kaip informuoti e, vartotojus, taip pat turime pasižiūrėti, kaip galime nubausti tas kontrolės institucijas, kur, pro kurių akis praslysta panašios klaidos. E, Taigi tokie įstatymai yra tik virtualūs, nes e, veterinarijos specialistai tik tais e, virtualiai pasiži... E, pastebėjo ES mastu, kaip ten tie arkliai e, skerdžiami. E, maisto krizė neapsiriboja tik tais arklieną, kitose srityse taip pat e, galima aptikti įvairių e, klaidų, sakykime, tokių kaip e, GMO grūdų įvežimas į Europos Sąjungą. Taip pat būtina uždrausti vykdyti tarpininkavimo veiklą konkursus skelbiant maisto produktų ir panašiai. Būtina imtis e, e, veiksmų tam, kad būtų užkirstas kelias pavojams visuomenės veikatui. Būtina, kad nebūtų pakirstas vartotojų pasitikėjimas. Europos komisija turėtų pasiūlyti susisteminti e, DNR tyrimus, kad būtų galima užtikrinti geresnį saugumą maisto grandinėje. Dėkoju. Tiek, ponė pirmininkė ir gerbiami kolegos, norėjau pasakyti tą temą, kuri yra ypatingos svarbos ir kuri apima daug daugiau negu tik maisto sauga. Tai taip pat yra ir politinė tema. Tai yra susijęs su piliečių pasitikėjimu ES institucijomis. O tai juk tas pasitikėjimas kuriamas kasdieninio gyvenimo detalėmis. Mes turime iš tikrųjų numatyti tokias taisyklės, kad gyventojai jaustųsi saugus dėl to, ką valgo. Ačiū. Dėkuoju, dabar žodis suteikiamas e, barstas esu labai patenkintas tą įžangą, kuri, kurią padarė ponė Ester. Ji tikrai puikiai aptarė problemą ir labai džiaugiuosi, kad mes galim pasikalbėti vienas su kitu ir kad jau galėjom pasikalbėti ir pabendradarbiauti ir ateity bendradarbiausim. Mums tikrai reikia gerų apibrieščių, kurie jūs nurodytų, kasgi yra tas sukčiavimas maisto grandinėje. Ester aptarė du dalykus – intenciją ir pelną. Manau, kad valstybės narės taip pat turi, turi, valstybėms narėms taip pat teks pagrindinis vaidmuo, kovojant su sukčiavimu maistų grandinėje. Reikės bendrų ir sudėtingų tinklų, siekiant kovoti su sukčiavimu. Vakar, per, vakar vyko klausimas, tačiau aš jame negalėjau dalyvauti, nes turėjau dalyvauti kitam posėdį. Mano asistentas dalyvavo ir pranešė man apie e, prezentacijas ir pristatymus, kurie buvo padaryti. Jie kalbėjo apie ataskaitų teikimo sistemą. Ir buvo kalbama, kaip galima tą sistemą e, patobulinti, kaip būtų galima ją susijęti su uh, sukčiavimu maisto grandinėje. Mums reikia aiškių, apibriežtų sąlygų ir priemonių, kuriomis kovotume su sukčiavimu. Aš tikiu, kad valstybių narių ekspertai gavo nemažai patirties ir tikrai buvo pasakyta, kad šią programą galima naudotis ir kovojant su sukčiavimu tai, kas jau buvo nustatyta, sukėlė skandalą, tačiau labai paprastai reikia reaguoti labai greitai. Labai svarbu, kad valstybės narės bendradarbiautų. Taip pat labai svarbu, kad, kad valstybės bendradarbiautų, kai sektoriai yra tarp valstybiniai, tarptautiniai. Ester jau tai aptarė. Be to, veterinarijos patikros valstybinių lygmenių taip pat Ester jau aptarė. Taip pat turėtume pasižiūrėti, kaip galime šią problemą spręsti vadovaujantis proporcingumo principu. Taip pat e, reikėtų pakalbėti ir apie hormonus, kurie naudojami auginant galvijus, reikia, dabar bauda yra vos keli tūkstančiai eurų, bet iš tikrųjų jų pelnai yra daug didesni. Be to reikėtų pagerinti atsekamumą. Taip pat e, reikia pakalbėti apie Airijos veterinarijos tarnybą. Manau, kad tikrai veterinarijos tarnyba atliko gerą darbą, viskas buvo e, vykdoma labai skaidriai ir dabar ataskaitos yra pateikiamos jų internetinėme puslapyje. O kai kalba ėjo apie arklieno skandalą, tai buvo patiktos rekomendacijos, buvo atliekamos patikros, tačiau jeigu būtume viską vertinę ir stebėję daug kruopščiau, galbūt to skandalo būtume apskritai išvengę. Aš tikrai vertinu tą darbą, kuris buvo atliktas, bet kodėl mes šiame komitete uh, E, nevykdom, pavyzdžiui, kasmetinių susitikimų ir debatų, kuriuose dalyvautų FO darbuotojai, taip pat e, Sanko generalinio direktorato atstovai. Mes galėtume surenkti debatus ir aptarti, kas buvo nuveikta per pastaruosius metus, kokios problemos kilo, kokie sektoriai yra patys problematiškiausi, pavyzdžiui, ar klienos sektorius tikriausiai mums reikėtų išdrysti, įvardyti problemas ir šiek tiek sugėdinti tuos, kurie elgesi nesažiningai. Mes taip pat turėtume pateikti e, rekomendacijas valstybėms narėms. Manau, būtų puiku, jeigu e, kiekvienoje valstybėje nariai būtų rengiami debatai atskiram e, atitinkamam e, parlamento komitete, kad būtų nurodyta, kas buvo atlikta per metus, ką padarė Žemės ūkio ministerija, pavyzdžiui, ką visuomenės sveikatos srityje padarė, ką darė veterinarijos institucijos, ką, ką atliko už maisto saugą atsakingos organizacijos ir tuomet būtų galima įvertinti visą situaciją politiškai ir mes išvengtume galimų problemų. Taigi pabaigai norėčiau pasakyti, kad e, kartu su Ester reikės dar kartą peržvelgti, kaip, e, iš ko susideda maisto tiekimo grandinė, kokia ji sudėtinga, e, kaip reikia vykdyti patikrą, kad būtų sudėtinga sukčiauti. Taip pat e, reikia stengtis tas grandinės e, sutrumpinti, kad, e, kad žmonės, kurie prekiauja tarpusavį, kad jie vienas kitą pažintų, kad būtų glaudesnis ryšys tarp vartotojų ir gamintojų. Manau, kad tai yra tikrai privalumas kovojant su sukčiavimu. Ir dar galu, visai paskutinė pastaba. Uh, per klausimą buvo kalbėta apie etiketes, kuriuose nurodoma kilmė. Ir tai nėra tiesioginė priemonė kovoje su sukčiavimu. Tačiau jeigu mes galime e, pagerinti e, ženklinimą, kur nurodoma kilmės šalis, jeigu galime tą, galėtume tą e, E, griežčiau reglamentuoti, pavyzdžiui, jautienos sektoriuje, tai jau būtų puikus atspirties taškas. Ir tuomet būtų daug lengviau nustatyti tuos atvejus, kai sukčiaujama. Šis procesas tikrai padėtų kovoti su sukčiavimu. Žinoma, kad e, kova su sukčiavimu nėra lengvas ir paprastas dalykas, tačiau tas ženklinimas tikrai padėtų kovoti su sukčiavimu apskritai. Taigi tokios mano mintys, manau, kad dar vėliau šią temą aptarsime. Dėkoju. Dabar žodis teikiamas ponui, poniai Žolegal. Pone Girling, dėkoju. Norėčiau tarti keletą žodžių. Pirmiausia, ačiū už klausimų surengimą. Aš dalyvavau kai kuriuose iš jų, tai iš tikrųjų buvo naudinga praktika. Sužinome, kokios grėsmės kyla dėl sukčiavimo maisto teikimo grandinėje. Be abejo, žinome, kad kilęs tas skandalas parodė, kad mes neturime reikiamos informacijos. Daugeliu atveju nežinome, kaip tą informaciją gauti. Tai Pirmiausia, reikia, teko sužinoti, kas tai galėtų būti, kokia turėtų būti ta greito įspėjimo sistema, kaip jinai turėtų veikti. Mano bendros pastabos būtų tokios. Nežinau, ar mums reikia naujų teisės aktų. Tiesiog kyla klausimas, ar nereikėtų sukurti kokios, nu, kokios nors naujo vieneto ar padalinio. Na, ne, nekalbu čia apie kažkokios naujos agentūros sukūrimą, bet galbūt reikėtų kažkokios struktūros, komiteto, visapimančio komiteto, kuris susitiktų nuolatos ir kuris um, rinktųsi pagal aiškiai apibrėžtą pagrindą. Ir tuomet būtų galima tą įstruktūrę nagrinėti svarbus rūpimus klausimus. Paskui būtų galima komisijos iniciatyvą pradėti plataus masto testavimo programą. Būtina, kad maistas būtų gaminamas skaidriai ir aiškiai. Žinome, kad mums svarbu būtų žinoti, kad esame nuolatos informuojami. Jeigu turėtume tokią sistemą. Jis turėtų būti nereaktyvi, proaktyvi. Ir valstybės narės bei Europos parlamentas turėtų nueiti tam tikrą kelią, išsiaiškinant, kad mums tikrai ta sistema yra reikalinga. Ir komisija, nesakau, kad nedaro ka, tai, kas reikalinga šiandien, bet tačiau manau, kad turint papildomą struktūrą viskas būtų atliekama dar skaidriau ir dar efektyviau. Manau, kad žmonės norėtų kai kurie daugiau teisės aktų, daugiau reguliavimo. Jie turi savo požiūrį į šią temą, tačiau, manyčiau, turim dirbti su tuo, kas jau egzistuoja, tiesiog reikia padaryti visą tai labiau prieinamą piliečiams. Ir mums iš tikrųjų reikia dirbti prie tos temos, kuri tiek kartų buvo minėta klausimų metu. Būtinas tarp valstybinis bendradarbiavimas. Jis nėra dar pakankamai išvystytas. O manyčiau, kad tai yra būtina, jeigu norime, kad maisto grandinė būtų aiški ir skaidri. Džiaugsiuosi, galėtume toliau dirbti prie šio pranešimo. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Suteiksime žodį kitam kolegai, kuris kalbės kolegos Anderson vardu. Martina Andersson, die kan hier vandaag. Dėkoju, aš noriu atsiprašyti, Martinos Andersen vardu negalėjo čia dalyvauti šiame posėdėje, todėl aš pasisakysiu kolegos vardu. Ji ir aš visų pirma norėtume e, padėkoti poniai Ester Delang už atliktą darbą, už prezentaciją. Tikrai buvo kalbama apie esminius dalykus. Dar norėjau padėkoti už e, E, darbo grupės susitikimą, kuris vyko praėjusią savaitę. Ten tikrai buvo aptariamas e, tas opus ar klienos klausimas. Mes kalbėjom, ar tai buvo sukčiavimo atvejs, ar tai buvo ne, nesaugaus maisto vartotojams tiekimo atvejs. Mes turim užtikrinti, kad vartotojai pasitikėtų valgomų maistų, jie žinotų, ką jie valgo. Uh, sukčiavimas maisto grandinėje yra susijęs ne tik, su, yra susijęs su vartotojų informavimu, tačiau jeigu tai nepadaroma e, tinkamu laiku, tai gali sukelti ir problemų susijusių su saugumu. Kartais intencijos yra daug rimtesnės negu vien tik tai gauti pelną ir apie tai reikia kalbėti. Per susitikimą mes peržiūrėjom penkių, e, penkių etapų veiksmo planą. Mes labai džiaugiamės, kad komisija efektyviai dirba ir bendradarbiauja rengiant šį planą. Reikia pakeisti egzistuojančius teisės aktus ir užtikrinti, kad būtų nu, pateiktos gairės leidžiančios kovoti su problema. Mes neturim aiškaus apibrėžimo, kasgi yra sukčiavimas maisto grandinėje. Aš sutinku, kad mums reikia apibrėžties. Apibrėžti turi būti įtraukti du elementai, tai kad buvo tai daroma tyčia ir kad siekiant gauti pelną. Arba tai, kad buvo tyčia nepateikta tam tikra informacija. Be to, reikėtų ES registro, kuriame būtų suregistruoti maisto tiekėjai, tuomet būtų pagerintas atsekamumas. O jeigu tie tiekėjai nebūtų įtraukti į registrą, tai jiems nebūtų leidžiama prekiauti mėsą. Reikėtų gauti oficialius leidimus. Taip pat e, greita ataskaitų teikimo sistema padėtų kovoti sukčiaujant maisto teikimo grandinėje. Dabar e, tokia sistema veikia, tačiau jie naudojama tik tais atvejais, jeigu kyla pavojus sveikatai. Ir tą reikėtų išplėsti, reiktų ją taikyti ir kovojant su sukčiavimu. Uh, Taip pat e, valstybėms narėms ir komisijai turi būti suteikta daugiau įgaliojimų kovojant su sukčiavimu. Sukčius reikėtų bausti vadovaujantis e, teisės aktais. Reikia e, siekti kuo, kuo efektyviau nubausti sukčiaujančias bendrovės. Dar norėčiau pasisakyti dėl etikečių, kurioje nurodoma kilmės šalis. Tai puikiai priemonė. Vartotojui reikia kuo daugiau informacijos ir kuo daugiau informacijos vartotojas turi, tuo sudėtingiau jį apgauti. Etiketėje turi nuro, būti nurodyta kilmės šalis, turi būti nurodyta sudėtis. Taigi toks tai ženklinimas tikrai yra labai svarbus kovojant su sukčiavimu. Uh, etiketėje tikrai turėjo būti nurodyta, kad sudėti yra pavyzdžiui arklienos minėtų atveju. Ir ateityje mums reikės daug dažniau kalbėti apie sukčiavimą maisto grandinėje. Dabar šiame komitete mes kalbam apie ženklinimą ir tikrai mums reikia būti griežtesniems. Šioj srity taip pat kyla didelis pavojus, kad bus sukčiaujama. Ir šitoje ataskaitoje, šitam pranešime mums reikia apžvelgti šį klausimą. Dėkuoju, pirmininkas. Gearbeitet. Wir kommen jetzt ein bisschen in Zeitnot. Insofern würde ich die übrigen Dėkoju. Aš, ponia Okoni ir Rosi, dar turiu kalbėtojų sąraše, tačiau norėčiau pakviesti kolegas apsiriboti pusantros minutės pasisakymų. Sofija Okoni. Merci, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė. E, galvienos žymėjimas musėja jau keletą mėnesių, nes aš esu pranešėję dėl galvienos žymėjimo ir dėl galvijų identifikavimo. Uh, Aš girdėjau ponios Leotar išsakytas mintis, mes e, dirbame tą linkmę ir tikiuosi, kad galėsime dėl klonuotų gyvulių mm, klausimą pasistumėti į priekį. Ester Lengė norėčiau pasakyti, kad jos darbas iš tiesų atitinka mano viziją. E, kodėl buvo tas sukčiavimas? Tai nėra viešosios sveikatos problema, tai yra kokybės problema. Esu priversta konstatuoti, kad šioje srityje kontrolė nepakankama ir kad nepakankamos sankcijos. Norėčiau priminti, kad Prancūzijoje mama, jeigu nori kažkokio bifštekso parduotuvėje, e, tai ji ir ji kažką taip Jei pavagė tą bifšteksą, tai jinai daugiau yra nubaudžiama negu įmonės, kurios tą bifšteksą padarė blogą. Mm, taigi mes turime drastiškiau su tomis sankcijomis elgtis ir bausti griežčiau. Norėčiau pasakyti, kad savikontrolė, kurią mes pasiūlėme, e, iš pradžių nepasiteisino, būtent e, įrodymas yra tai, kad skandalų kilo dėl daugelio dalykų ir dėl, mėso, ir dėl ko, mėsos ir dėl ko kito. Todėl reikėtų, kad šiandieną mes mm, sukurtumėm e, kokybės kontrolės tam tikras taisyklės, sustiprintas taisyklės priekybininkams taikomams, kadangi priekybininkai nepakankamai kontroliuojami. Būtinai reikia e, nurodyti E, paruoštų patiekalų mėsos kilmę, produktų kilmę. Šiandieną e, yra kilusi e, ekonominė krizė, dėl to produktų, maisto produktų kokybė žemėja, nes reikia žmonėms sumažinti kainą. Deja, nutraukiama pirmininko kalbėtoje. Ponas Rosi. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjai. Tema yra labai plati, ji liečia visus ES piliečius. Norėčiau užduoti klausimą. Čia yra kalbama apie maisto krizę ir netgi tas e, įterptas pavadinimas, e, terminas į pavadinimą. Ar galima kaip nors surinkti tuos produktus, kurie yra išme, išmesti. Mes ES teisės aktuose palikome spragų dėl žymėjimo, dėl kilmės nurodymo, made in. Šiandieną bet kas gali importuoti kažkokį produktą iš kitur. Italijoje padaroma pakuotė ir pasakoma made in Italija. Taigi neįmanoma visų tų dalykų sukontroliuoti, e, nes yra ir gamintojas, ir transportuotojas, ir platintojas iki pat vartotojo. Aiškiai etiketė leistų piliečiams žinoti, ką jie iš tikrųjų valgo. Aš nuvykau pasižiūrėti, kaip yra daromas braškės skonis. Ogi paaiškėjo, kad 50 įvairių cheminių medžiagų e, įeina į tą skonį. E, kramtomoji guma. Gali susidaryti įspūdis, kad ji natūrali, tačiau taip iš tikrųjų nėra. Šiandieną kramtomoji guma padaryta iš naftos, 99 procentai naftos. Ir to mes nežinome, to nežino vartotojai. Ačiū, Renate Zomer. Dėkuoju. Aišku, jeigu visus tuos elementus, kurie sudaro skonį, pateiksime vartotojui, tai vartotojas bus tikrai patenkintas. nurodysime, tiksliau nepateiksime. Dabar šiuo metu yra įgyvendinama direktyva, bandoma spręsti mėso žymėjimo klausimus, norėčiau sureaguoti į ponios Girlink pastabas, reikia, kuris sakė, kad reikėtų palikti tokią padėtį sektoriuje, kokia yra. Aš suprantu, kad kiekvieną kartą negalima reaguoti išleidžiant naujo teisės akto, tačiau jeigu yra aptinkama, kad žymėjimas netitinka taisyklių, tai visai nesvarbu, kokie įstatymai e, yra aiškus dalykas, kad, e, kad jie šioje vietoje pažeidžiami ir tada valstybės narės bent jau šitoje srityje turėtų harmonizuoti savo baudžiamąją teisę, nes negalima toleruoti, e, kad būtų vienoje šalyje taikomos už sukčiavimą maisto tiekimo grandinėje stiprios, griežtos sankcijos, kitoje švelnios. E, reikėtų numatyti tokias sankcijas, kurios neapsiribotų vien tik tais baudomis ir finansinėmis sankcijomis. Nes tik tais taip galima bus atgrasinti. Na, o šiaip iš esmės tema išnagrinėta labai gerai. Labai atsiprašau, brangi Ester turėsiu išeiti, nes jau ir taip pusvalandį vėluoju į kitą posėdį, kuriame turėjau būti. Pirmininkas, ponė Testori, komisijos vardu. Dėkoju. Suteiksiu žodį kolegai, kuris atsakingas būtent šį klausimą, už sukčiavimą maisto grandinėje. Dėkui, ponė pirmininkė. Sunku yra kalbėti už ponę Testorį nes ji paprastai kalba labai aistringai. Norėčiau pasakyti poniai Delong, kad mes pritarėme jos reiškiamam susirūpinimui. Šis pranešimas yra labai savalaikis, kadangi jau 15 metų susidūrėme su sukčiavimu didesnio ir mažesnio masto maisto grandinėje. Turime numatė tam tikrus reaktyvius veiksmus, kuriuos ir taikėme praeitie, komisaras Borg e, efektyviai sprendė šią arklienos problemą, buvo numatytas veiksmų planas, kurio penkis punktus mes aptarėme. Jūs aptarėte taip pat su komisaru. Kai dėl to, kaip apibriežti sukčiavimą. Tai yra juridinė problema, mes ES teisinė neturim tokio apibrėžimo. Maisto e, teisės aktuose yra sakoma, kad būtina užkirsti kelią praktikai, kur yra sukčiavimo praktika. Būtina neleisti, kad būtų falsifikuojami maisto produktai ir būtų vykdoma kita praktika, kuri gali suklaidinti vartotoje tai nėra iš tikrųjų sukčiavimo apibrėžimas, tai yra tam tikras teisinis pagrindas, kuris leidžia užkirsti kelią sukčiavimui. Pritarėme poniai Delong dėl e, to, kad e, tas apibrėžimas turėtų apimti tyčinį aspektą ir tikslą gauti pelną. E, mes galime, turime tokių pavyzdžių, kad tam tikri daigeliai atvežti iš Egipto ne, e, nebuvo iš tikrųjų tie maistiniai daigeliai, kurių buvo laukiama, tačiau tai jie sukėlė mirti žmonių, bet tai nebuvo laikoma sukčiavimo, buvo vykusi klaida. Na, o šiuo atveju turime vėlgi e, sukčiavimo atvejį, kai buvo e, gauta daug pelno, nes arklieną įdėta į mėsos mišinius e, jautienos gaminius buvo nuo 3-5 kartų pigesnė už jautieną, tad buvo gautas didžiulis pelnas ir jis susižėrė tie, kas e, ėmėsi to sukčiavimo. Dabar žiūrime, kaip parinkti teisinį pagrindą tam, kaip apibriežti sukčiavimą. Teksto projekte dėl oficialios kontrolės, kuris buvo neseniai priimtas ir kurį gavo ir jūsų komitetas, ponė pirmininkė, yra numatyta galimybė sustiprinti informavimo sistemas, RAS greito perspėjimo sistemą. Ir ten siekiama integruoti taip pat ir e, sukčiavimo maisto grandinėje atvejus, nes jie gali kelti didžiulį pavojų gyvūnų ar žmonių sveikatai. Tad reikės rasti reikiamą teisinę sistemą. Mes taip pat pasisakome ir dėl tarpininkautojų vaidmens, nes ar, ar prekiautojų vaidmens. Yra tokių asmenų, kurie sėdami prie kompiuterių, te, perka ir parduoda mėsą ar grūdinės kultūras ar dar kažką. Jie spekuliuoja maisto produktų kainai. Tie žmonės paprastai net nemato tų prekių. Uh, Ir tų asmenų teisinė pozicija yra ne visai aiški, dviprasmiška, kai kurios valstybės narės juos registruoja, kai kurios ne. Ir e, mes e, taip pat norime irgi daugiau aiškumo čia įnešti. Dar vienas dalykas, kurį norėtume e, labiau išvystytis yra veiksmų plane. Tai yra teisinis ir baudžiamasis bendradarbiavimas. Europolas ir Eurojustas yra kompetentingos organizacijos derinti uh, valstybėse narėse vykstančias prokurorų vykdomas anket, e, tyrimus vykdomus. Be abejo, tai yra sudėtinga pakankamai, tačiau mes paliekame Europoloje atsakomybę atlikti tų tyrimų koordinavimą, kad, kaip sakė ponia Okoni, kai sukčiautojas gyvena kažkurioje kitoje valstybėje narėje, kad ta valstybė galėtų jį persekioti. Labai svarbu, kad sukčiautojai, kad ir kur be būtų vieningoje rinkoje, galėtų būti persekiojami, netgi jeigu sukčiautojas ir negyvena toje valstybėje, kurioje vyko sukčiavimo atvejais. Tam reikia pasitelkti policijos ir teismų bendradarbiavimą, jis turi būti labiau vystomas, mes šiuo klausimu dirbame kartu su Europolu. Dabar e, finansinės sankcijos, jūs apie tai kalbėjote, be abejo, tai yra svarbus dalykas. Tai yra tas rytis, kur valstybės narės e, tiesiog nenori, kad būtų kišamas į jų kompetencijos rytį, jos pavydžiai elgesi šiuo atveju. Europos komisija, kad ir kokią temą be užkabintume, ar tai būtų aplinkos sauga, ar tai būtų maisto sauga, valstybės narės nenori, kad būtų siūlomos tam tikros e, sankcijos, ar tai būtų įkalinimo bausmės, ar tai būtų finansinės nuobaudos. Kalbant apie oficialią kontrolę, į būsimą reglamentą mes traukiam tokią nuostatą, kad bausmės turi būti atgrasančios. Ir taip pat jos turi būti tokio dydžio, kaip ir gautas pelnas iš sukčiavimo. Tokia turi būti minimali finansinė bauda, kad būtų galima užtikrinti, kad būtų um, teisingai nubausti tą nelaimingą vargšę moteriškę, kuri vegė, vagia bišteksą parduotuvį, nes neturi pinigų ir kad būtų galima aiškiai atskirti jos kalties dydį nuo stambaus masto sukčiautojo. Be abejo, e, visa tai yra klausimai, kuriuos reikės dar aptarti su valstybėmis narėmis. Mes dėl kontrolės į reglamentą įtraukime šias nuostatas, kurias jums išdėščiau. Kai kas iš jūsų taip pat minėjo kontrolės plano klausimą. Būtų sakoma, kad tuos planus reikia tobulinti. Taip, mes tą ir ketiname daryti. Į būsimą kontrolės reglamentą įtraukėme galimybę komisijai pareigalauti, kad valstybės narės parengtų kontrolės planus ir juos turėtų, o kol kas e, joms yra tik rekomenduojama tai daryti. Dėl DNR ir, ir testų ir, ir kitų testų, kurie buvo kovo mėnesį įdėkti visose valstybėse, nuostatus jau yra aiškios. Dabar E, norime krizės kontekste užtikrinti reikiamą teisinį tikrumą ir norime, kad įvyktų konsultacijos su valstybėmis narimis ir norime, kad kontrolės planai būtų įdėkti, kad jie būtų privalomi. Tuo būdu bus galima geriau atlikti tyrimus maist, sukčiavimo maisto grandinėje atvejais. Bus lengviau išaiškinti, kaip nutiko, kaip šiuo atveju, kai e, jautina buvo pakeista daug pigesnė arklieną. Žinome, kad rapsų aliejus dažnai pakeičia alyvogių aliejų, nes jis pigesnis. E, taip pat e, sukčiaujama dėl pavadinimų, sukčiaujama dėl ekologinių, neekologinių produktų arba tiesiog pasitelkiamas brangių produktų pavadinimas. Be abejo, pelnas čia yra šios sukčiavimo svarbiausias elementas. Ačiū ponui Stas už pagiriamą į žodį veterinarijos ir maisto agentūrai. E, veterinarijos ir maisto agentūra yra svarbi institucija, nes būtent ji tikrina, kaip tuos planus sukčiavimus ir tie gyvenina valstybės narės. Šiandien mums pavyko išspręsti mikrobiologinių užkratų problemą, salmonelių ir kitų. E, įmonės žino, ką daryti, kad tų problemų būtų išvengta. Kartais tų problemų dar kyla. Mes taip pat turime dėl cheminių užkratų reikiamus teisės aktus. Žinome, kiek gali likti e, maksimaliai pesticidų ar kitų e, medžiagų maisto produktuose. Žinome, ką daryti, kad būtų išvengta. Viso tai gal ne viskas šimtų procentų gyvenime, bet tai egzistuoja. Na, o kai dėl sukčiavimo, e, tai dar čia reikia atliekti daug dar darbo. Dėl to komisaras Borgas norėjo E, sukurti Sanko e, generalinio direktorėte tam tikrą darbo grupę, kuri galės dirbti kartu su valstybėmis narėmis ir koordinuoti mokslo tyrimų šioje srityje. Bus galima atlikti geresnį koordinavimą su kitais generaliniais direktoratais Europos komisijos, e, taip pat su OLAF, su AGRI ir panašiai. Taip pat su agentūromis, tokiomis kaip Europol ir Eurojust Visą tai yra labai svarbu, nes matome, kad kai darbas fragmentuotas, išdalintas tarp sanitarinių inspektorių, muitinės, policijos ir prokurorų, tai situacija nėra visai aiški. Reikėtų, kad tos struktūros dirbtų kartu, tos, ta trejopa struktūra, kad veiktų kartu, nes toje pačioje valstybėje narėje ir visoje Europos Sąjungoje tas bendras darbas turi vykti, nes šiandien dar tiesiog šioje srityje dar esama pernelyg daug susiskaldimo. Taigi sritis yra plati. Ji yra susijusi su kitais dalykais. Ponas Rosi kalbėjo apie maisto švaistimą, tai yra labai svarbus dalykas. Žymėjimas etiketėmis taip pat svarbus klausimas, kuo detalesnės etiketės kuo ten informacija aiškesnė, tuo sunkiau sukčiauti. Komisaras Borž įsipareigojo pateikti ataskaitą spalio mėnesį dėl mėsos žymėjimo etiketėmis, kai mėsa yra produktas kitose maisto produktuose. Tai vyks bendradarbiaujant su Agri generalinio direktorato atstovais. Jie yra atsakingi už etiketes, kuriomis žymama E, kita mėsa negu jautiena, būtent oškiena, aviena, paukštiena. E, kolegos turi e, gyvendinti žymėjimą mėsos etiketėmis, kaip visų kitokios negu jautina, o me, mūsų direktoratas kitas minėtas E, žymės etiketėmis maisto produktus, kuriuose mėsa yra sudėtinis elementas, pavyzdžiui, koldūnuose, pavyzdžiui, lazanijoje ir panašiai. E, spalio mėnesį bus parengtas minėtas dokumentas, o šiandien galiu Jums pasakyti tiek, kiek girdėjote. Dėkui. So, dann erhält abschließend für nach... Dėkoju. Dabar e, pusiai minutės suteikiamas žodis pranešėjai. Aš noriu padėkoti kolegoms, kurie pasisakė ir su kuriais bendradarbiausim per artimiausias savaitės kartu dirbdami. Labai greitai ir tiksliai pasakyta, nieks tiesiai nieko nebeklaus. Taigi rugsėjo 27 diena aptarsim ataskaitą rugsėjo 27 dieną reikia pateikti pakeitimus. E, balsuosime e, lapkričio 6 dieną per plenarinę sesiją. Penktą, atsiprašau, lapkričio 5 dieną. Nors iš tiesų plenarinės sesijos tikslios datos dar nėra. O dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo, prie 19 punkto investicijos į sveikatą. Žodį suteikiu poniai e, komisijos atstoviai. Kodėl mes paprašėm žodžio, mes norėjom nurodyti kad e, sveikata tai nėra tik nacionalinių biudžetų našta, tai yra taip pat galimybė ir iš kurios gauna mūsų visuomenės dividendų. Komisija prieš keletą e, savaičių patvirtino rekomendaciją 11 valstybių narių e, gavo rekomendacijas dėl sveikatos problemų. Komisija ragina valstybės narės reformuoti sveikatos sistemą, kad būtų veikiama efektyviau. Mes siekiame, kad sveikatos sistemai būtų naudojami uh, pinigai efektyviai, bet to e, sveikatos paslaugos būtų aukštos kokybės. Dabar e, sveikatos sistemos vadovų atsakomybė priklauso, priklausė tik nuo valstybių narių, o dabar mes turime pripažinti, kad valstybės uh, valstybių narių sveikatos sistemos valdymas turi įtakos nacionaliniams biudžetams, o taip pat ir visos Europos Sąjungos biudžetui. Sveikatą vertiname kaip vertybę, bet taip pat tai yra ir ekonominės sėkmės rodiklis. Jeigu sveikatos sistemos lėšos naudojamos efektyviai, tai ir ekonominė plėtra auga ir spartėja. Mes didžiai sanko parengėme dokumentą, kuris vadinasi investicijos į sveikatą. Raginu visus parlamentarus perskaityti šį dokumentą. Labai geras dokumentas, jame nurodoma, kaip investuojama į sveikatą iš trijų skirtingų aspektų. Visų pirma, labai svarbu investuoti į sveikatą, kad gautume geresnį fiskalinę, fiskalinį konsolidaciją valstybėse narėse. Žmon, žmonių populiacija sensta, Todėl sveikatos sektorius auga ir plečiasi, reikia naujų ir inovatyvių technologijų, tačiau resursų turime nedaug, todėl turime konsoliduoti sveikatos biudžetą. Mums reikia, kad sveikatos sektorius siektų dirbti efektyviai. Taip pat, kai siūlome taupyti e, š, priimant sveikatos biudžetą, mes turim pasižiūrėti, kokia tai turės įtaka ilgalaikiai perspektyvoj. Taigi, ką daro komisija? Visų pirma, diegia tarp valstybinės veikatos direktyvą. Taigi, patvirtinę šią direktyvą mes daugiau sužinosime, kaip, kaip vykdoma sveikatos uh, priežiūra, bus atliekamos klinikų ekspertizės, žinosime, kaip investuojamos lėšos į sveikatos sektorių, Be to padėsime valstybėms narėms teiktis informaciją, leisim, jie, leisim valstybėm narėm naudotis turimą informaciją. Mes bendradarbiaujam su valstybėm narėm, siekiam užtikrinti, kad sveikatos sektoriai dirba Kartu mes taip pat e, norime suburti ekspertus, kurie vertintų, pateiktų ataskaitas, dirbdami su kolegomis, kurie atsako už išteklius. Mes norim, kad valstybės narės savo nacionalinėse programuose nurodytų, kad investuojama į sveikatos sektorių tinkamai ir efektyviai. Antras prioritetas, kuris pateikiamas mūsų dokumente, yra žmogiškasis kapitalas. Mes turime investuoti į žmogišką į kapitalą. Jeigu nuo 3 iki 6 e, procentų darbo sudaro Didindami investicijas į sveikatos pasiekime daugiau, nes žmonės tuomet, e, būdami geros sveikatos, nepraleidžia darbo dienų, būna darbe, jie mažiau kainuoja socialinio draudimo sistemai. Taigi e, svarbu skatinti, kad visuomenės sveikata gerėtų, valstybės narės turėtų skirti, yra sakoma, skiria pernelyg daug pinigų ligonių gytinimui ir nepakankamai skiria lėšų prevencijai. Dar mūsų dokumento vienas iš svarbių ramščių yra neligybė sveikatos srityje. Mes investuodami į sveikatą m, sumažiname neligybę šios srityje. Mes žinome, kad tai turi e, lemtingą įtaką socialiniai sanglaudai užtikrinti. Neligybė šioje srityje yra didžiulis žmogiškojo potencialo švaistimas, o tai yra glaučiai susijęs su ekonomikos potencialu. Svarbu yra štai kas būtina, kad mūsų svarbiausia ES vertybė būtų išsaugota. Ir ta vertybė yra visuotinis sveikatos paslaugų prieinamumas visiems beišimties piliečiams. Tad nu, apibendrindama galėčiau pasakyti štai ką. Jeigu sveikatinimas, sveikatos skatinimas e, bus vertinamas tik iš ekonominio požiūrio taško, tai nereiškia, kad mes nelaikome e, sveikatos kažkuo esančių virš ekonomikos ar atvirkščiai, mes norime pasakyti, kad sveikata yra ekonomikos variklis. Dėkui. Pirmininkas, dėkoju. Kolega Petrilė nori kalbėti šio klausimu. Prašau. Norėčiau pasakyti iš karto, kad nelabai džiaugiuosi komisijos iniciatyvomis šioje srityje, tačiau du dalykai mane džiugina. Pirmiausia, partnerystė kovojant prieš vėžinius susigirgimus – E, visa tai buvo padaryta po parlamento prašymų, nes Europos komisija ta, atvėrė tą naują frontą, kas, aišku, padėjo pagerinti mūsų kovos su vėžiu efektyvumą. Kitas svarbus dalykas, kuris mane džiugina, yra ta iniciatyva, apie kurią mes kalbame šiandien. Pradinis požiūris taškas yra labai optimistinis ir filosofinis. Iš tikrųjų, tai gali būti kažkas, kas suteiks papildomą kokybę žmonių gyvenimui. Sveikata negali būti vertinama kaip sektorius. Tiesiog tai yra vienas iš centrinių socialinių m, mm, svarbiausių dalykų. E, be abejo, būtina kovoti su diabetu, su vėžiu, su kitomis, su kitais dalykais. Tai pagerina žmonių kokybę. Man susidaro toks įspūdis, kad mūsų sveikatos sektoriaus krizė gali užtrukti ilgiau negu finansų krizė. Tikimės, kad finansų krizė po truputėlį atsitraukia ta tokia filosofija, kad egzistuoja tarpusavo priklausomybės ryšys tarp sveikatos ir finansų ir, ir ekonomikos sektoriaus be abejo yra įdomus požiūris. E, sveikatos rytis yra valstybių subsidiarumų ryties klausimas, sutarčių turim laikytis, bet yra tokių dalykų, kurių e, neišės įspręsti valstybėms narėms, nepaisant to, kad sutartys yra pasakyta, kad sveikatos rytis yra valstybių narių kompetencijos klausimas. Labai svarbu, kad būtų tinkamai užtikrinama visuomenės sveikata. Dėl to turime šį klausimą spręsti aukščiausių lygių, tad puiku, kad komisija pabrėžia taip pat šį aspektą. Kai matome, kokios taupimo priemonės pasitelktos, tenka konstatuoti, kad jos palėtė ir sveikatos sritį. Valstybės ir vyriausybės sulaukė kritikos dėl to, kad taupimo priemonės nėra papildomos kitų priemonių, kurios padėtų užtikrinti žmogiško kapitalo vystimasi, sveikatos apsaugą ir panašiai. O čia, aš manau, mes turime daug galimybių. Čia yra didžiulis potencialas naujai pridėtiniai vertėjai. Ir turime pasakyti, kad galime pasiekti daugiau, jeigu dirbsime visi kartu ranka rankon. Turime naudotis turimom žiniomis geriau turime pabrėžti kompetencijos svarbą ir tuomet, aš manau, ES galės nuveikti daug daugiau mūsų aptariamoje srityje. Tad štai. Tai yra, mano supratimu, labai svarbi iniciatyva. Čia ne politinis komplimentas, kurį bandau jums pasakyti. Ne. Tiesiog manau, kad tai yra tiesiog sąžininkai ir atvirai, kaip sakyti, novatoriškas požiūris, geras požiūris ir manyčiau, kad laikas buvo pabrėžti šį aspektą. Labai svarbu pabrėžti prevencijos svarbą. Aš nekartą esu sakęs, kad turėtume steigti prevencijos, lygų prevencijos ministerijas valstybėse narėse, nes jeigu investuojate į prevenciją, tai tuomet labai daug kas keičiasi. Mums reikia daugiau investuoti į lygų prevenciją, nes aš manau, kad tai yra pati geriausia investicija, kokia tik gali būti. Ačiū. Dziękuję bardzo. Podkreślam to samo, co kolega, kolega skończył. Dla mnie inwestowanie w zdrowie to odwrócenie. Dėkoju. Norėčiau pabrėžti tai, ką sakė kolega. Investavimas į sveikatą yra labai svarbu tai pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia aptarti, norint kalbėti apie sveiką ES visuomenę. Tai yra pagrindinis prioritetas. Be to reikėtų reformuoti sveikatos sistemą ir užtikrinti, kad jį veiktų efektyviau ES. Tačiau norėčiau pabrėžti gerą keitimosi geriausiamis praktikomis galimybę. Labai dažnai šiame komitete mes kalbama apie geras praktikas ir reikėtų keistis jomis ir valstybėms narėjams. Be to labai svarbu e, stebėti ir vertinti e, sveikatos sistemą ir sveikatos sektorių. Tai labai svarbu, kad medicininės paslaugos būtų aukštos kokybės, kad sudėtingos rimtos lygos būtų e, gydomos teikiant aukštą paslaugų e, kokybę. Kolegos taip pat kalbėjo apie prevenciją Tai būtent prevencijos mums ir reikėtų, kad užtikrintume, kad e, ateinančios kartos nebesinaudotų tiek sveikatos institucijų paslaugomis, kiek naudojamės mes. Dėkoju, džiaugiuosi, kad komisija pristatė šį pranešimą, bet gal reikėtų pasikalbėti ir su kitais direktoratais, kurie uh, E, nedirba pakankamai efektyviai ir neužtikrina, kad mūsų sveikatai nebūtų daroma e, žalos. Reikėtų taip pat pasikalbėti e, ir su kitais parlamento komitetais. Pavyzdžiui, reikėtų pakalbėti apie tabako direktyvą. Taigi mūsų institucijų joms reikėtų bendradarbiauti ir geriau spręsti šitos klausimus drauge. dėl IMF ir trejeto buvo prašoma e, mažinti sveikato sistemos biudžetą. E, dėl to taip pat turėtų bendradarbiauti visos institucijos. Dėl inovacijos ir mechanizmų padedančių sutaupyti sveikatos sektoriuje reikia dėkti efektyvesnės priemonės dabar mes kalbam apie vaistus, kuriuos galėtume vartoti, bet jie dar nėra sukurti. Per mažai atlikta e, tyrimų e, antibiotikų vartojimo srity. Kalbant apie visuomenę, kuri nuolat patiria e, stresą, tai žinoma turi įtakos sveikatai. Taigi e, reikėtų e, sumažinti darbo laiką, o nesiekti gerinti, e, o nesiekti sukurti tokias stresinės situacijas žmonėms. Žinau, kad apie tai diskutuojama, bet dar kartą norėjau tai paminėti. Dėkoju. Dabar žodis suteikiamas komisijai. Jei norite, galite atsakyti užduotus klausimus. Dėkoju. Porą dalyko. Labai vertinu, ką sakė ponas Peteris dėl subsidiarumo. Žinoma, kad mes e, kreipiam dėmesį į subsidarumo principą, bet mes e, negalim išspręsti problemos įdėkdami geresnę sveikatos sistemą valstybės, valstybėse narėse, jeigu nepasitelksime visų išteklių kurie mums prieinami. Aš sutinku, kad prevencija yra labai svarbi ir dabar neužtenka vien darbo šioje srityje valstybių narių lygmenių. Dėl pono Schneider. Taip, žinoma, kad tai bendras mūšio laukas. Kaip Atlikti buvo tyrimai, kurie parodė, kad investicijos į sveikatos sektorių yra ne pinigų švaistimas, o investicija. Dėl produktyvumo, dėl... Mes taip pat stengiamės, kad e, žmonės būtų geresnės sveikatos, kad atvyktų į darbą, nepraleistų darbo dienų ir dirbtų e, produktyviai. Dėkoju labai kad leidote mums pasisakyti ir pristatyti šį dokumentą. Vielen Dank, Frau Testori. Dėkoju, poniai Testoj. Kolegos panašu skaito šį dokumentą. E, tikrai būčiau norėjęs, kad daugiau parlamentarų būtų susitikę šiandien atvykę į, į šį posėdį. Tai labai svarbi tema. Ir dabar ta problema e, tampa vis aktualesnė, nes vis daugiau žmonių serga. Kitas mūsų posėdis vyks Liepos ketvirtą dieną nuo 9 iki 12 Strasbūrė. Nepamirškit balsavimo e, kortelių, nes balsuosime dėl daugelio dalykų. Taip pat posėdžiai su balsavimu vyks Liepos 10-11 dienomis. E, balsuosim dėl tabako produktų direktyvos, medicininių e, priemonių ir kitų svarbių klausimų. Taigi jau vakar dirbdami e, supratot, kas jūsų laukia. Ateityje apie, apie ką kalbėsime Liepos 4, 10 ir 11 dienomis. Taigi Liepos 4, rytinis posėdis Strasbūre. O dabar dėkoju už posėdį. Iki.